Okay, colleagues, um, good afternoon. I think we will start with the meeting because. Kolegos, pradėkime posėdį, nes 15 valandą 15 minučių užmėgsime video tiltą su mūsų e, renginio dalyviais dviejose vietose. Visų pirma, rugsėjo 18-osios posėdžio protokolo patvirtinimas. Manau, kad galime jį patvirtinti. Darbo tvarkę turite priešai save. Ir paskutinis mūsų darbo tvarkės punktas, skirtas kankinimo panaikinimui pasaulyje. Deja, mes jo negalėsime svarstyti, nes ką tik gavau žinę, jog dėl kažkokių nepaaiškinamų priežasčių mes negalime to klausimo svarstyti. Toliau pirmininkės pranešimai. Paskutinį kartą, kuomet buvome Strasbūre, susitikome su Aung San Suu Kyi 1990 m. Sakharovo premijos e, gavėja. Mes į Strasbūrą atsijimti e, apdovanojimo jie atsijėmė praėjus 23 metams. E, ji, su ją kalbėjomės apie demokratinių reformų Mienmare pagrindinės sąlygas, taip pat kalbėjome apie padėtį jos šalyje ir ji pabrėžė, kad jiems labai, jos šaliai labai svarbu e, dirbti kad būtų pakeista konstitucija. Dabartinė konstitucija parengė karinė junta ir ten yra nuostatų numatančių armijos valdžios išlaikymą. Taip pat yra nuostatų, kurios leidžia piknaudžiauti valdžią kaip Druaf pakomitečio pir, pirmininkė kalbėjau apie kitas problemas Birmoje, susitikime su ją, ypač e, apie m, mm, tragišką musulmonų bendruomenės padėtį Birmoje. Dėje ji ne, nepristatė smulkesnio požiūrio, ji tik pabrėžė, kad jos nuomonė Mienmaro visuomenė valdo baimę Taigi apgailestauju, kad mums nepavyko detaliau šio klausimo apsvarsyti mūsų susitikime, nes tikrai, mus pasiekia tikrai neraminantis pranešimai iš tos šalies. Noriu jūs, jums priminti, kad, kad mes e, nedviprasmiškai pasmerkėme neapykantą skatinančius kai kurių Mienmaro budistų vienuolių pasisakymus. Šią savaitę įvyks e, Mienmaro ES darbo grupės e, atidarimas e, rangūnė ir manau, kad taip tai prasidės ekonominės e, paramos teikima. teikimas. E, kreipiausi į ponę, nusinčiau raštą poniai Ashton, akcentuodama, kaip svarbu iš šias diskusijas dėl paramos šaliai traukti pilietinės visuomenės atstovus ir taip pat uh, E, Išreiškiu vilti, kad gausime iš jos informacijos apie tai, kaip vyksta pasirengimai ES Mienmaro žmogaus logui, rengiantis, e, rengiant dvišalį investicijų sutartį. E, kitą savaitę Strasbūrė vyks 25-ojo Sakharovo premijos konferencija. Joje dalyvaus 21 premijos laureatas ir 3 laureato atstovai. Tikimės aktyvių diskusijų. E, kalbėdama apie šį apdovanojimą noriu e, pasakyti, kad gruodžio pradžioje kita Kitas renginys skirtas Sakarovo premijai vyks Vilniuje ir ten susitikę nariai, dalyviai tos diskusijos, tos konferencijos kalbės apie e, aktualijas. Taip pat e, spalio mėnesį aš dalyvavau Sakarovo aptavanojimui skirtame renginyje Marselėje, kurį surengė ponas Roata, Drua, vicepirmininkas. Spalio antroje plenarinėje sesijoje kalbėjome apie padėtį Malyje, nes ten buvo daug problemų po rinkimų ir perskaičiau BBC e, žinių pranešimuose, kad e, gruodžio 9 rinkimai įvyko. E, aš buvęs Maldyvose buvęs prezidentas surinko 47 procentus balsų, tačiau kiti kandidatai dalyvavę prezidento rinkimuose paprašė Ehm, pavėlinti kito, kitą raundą ir konstitucinis teismas iš, nusprendė pavėlinti. Strasbūre plenarinėje sesijoje kalbėjome apie Greenpeace aktyvistų suėmimą Rusijoje, kur buvo suimti 28 aktyvistai ir du uh, žurnalistai. Šį klausimą aptarėme su taryba ir komisija, svarstėme, ką galima būtų nuveikti. Situacija iki šiol yra nepasikeitusi. Niderlandų vyriausybė kreipėsi į tarptautinį jūrų teismą Hamburgė, iškėlė bylą tame teisme ir draugės su komisijos atstovais stebėsime, kaip toliau klostysis įvykiai ir kokia bus Rusijos atstovų reakcija. Rusija atsisako šį E, įvykį traktuoti kaip politinį. Jie teigia, kad jie žurnalistus apkaltino huliganizmu. Buvau susitikusi su naujuoju Egipto ambasadoriumi Briuselėje, aptarėme padėtį Egipte. Taip pat buvau susitikusi su, su e, NVO e, veikiančiu arabų regione atstovais, ypač Beirute, e, Buvau sutikusi su Beirutė, e, veikiančia nevyriausybinė organizacija, kalbėjome apie žmogaus teisės gazoje, vakarų krante. Taip pat kalbėjome apie tai, kad daugybė žmonių yra verčiami bėgti iš šalies. Taip pat kalbėjome apie ES politikos dvigubus standartus ypač tai uh, diskutavome susitikime su Moro Maroko pilietinės visuomenės atstovais kai kurie iš jūsų gal prisimenate, kuomet nusintėme druo delegaciją į Etijopiją, norėjome susitikti su e, ten įkalintu e, žurnalistu, bet mums tokia galimybė nebuvo suteikta, todėl paprašėme ES delegatūros tuo pasirūpinti. Ir Ashton atsiuntė mums raštą ir informavo, kad ES delegacijos atstovas Adisabeboje susitiko su ponu Rejot ir ponia Rejot. Ir ji, jos situacija dabar yra geresnė, nes ji gali susitikti su šiais ir draugais. Taip pat buvau susitikusi su ponia Benžumena iš Kolumbijos. Ji atstovauja žmogaus teisų ir e, lyčių teisingumo centrą. Jie mus labai uh, ragino paremti šią organizaciją, kad ji būtų traukta į dėrybas dėl taikos, kurios jau kurį laiką vyksta Havanoje. Tai yra dėrybas apie vyriausybės ir FARC organizacijos. Ir atrodo, kad moteris niekaip nedalyvauja šiuose dėrybose. Susitikau su Meksikos žmogaus teisų gynėjais, kurie yra kurie e, pristatė Briuselėje es finansuojamą projektą skirtą žmogaus teisų gynėjų e, apsaugai Meksikoje. Deja, susijusios su šiuo klausimu įstatymo gyvendinimas šalyje dar tik prasideda. Buvau susitikęs, susitikusi su Meksikos žmogaus teisų gynybos ir sklaidos e, komisaru. paskutinėme DRUA komiteto posėdėje išklausėme pranešimą apie e, žmogaus teisų padėtį ir ne, kalbėjome apie kolektyvinius mirties bausmės e, įvykdymus e, 1988. Laukiu laiško iš e, Irano ambasadoriaus dirbančio Briuselėje ir susitikusiu susitinku su juo rytoj, nes jam iškilo klausimų dėl įvykusių diskusijų kokybės. Deja, turiu Jūs informuoti, kad iš Irano mus pasiekė tikrai neraminanti informacija apie tai, kad e, Irane e, įvykdoma daugiau mirties bausmių. Sulaukėme informacijos iš solidarumo tinklo veikiančio Irane, nes du uh, demokratiškai nusiteikę politiniai kaliniai Habibola Golparipur ir Reza Izmaeli buvo, e, jas buvo vykdyta mirties bausmė spalio 26-ąją. Taip pat 16 balūčių politinių kalinių m, mm, sulaukė mirties bausmės įvykdymo Zahedane tuo pačiu metu pietričių Irane. šiuos faktus ir dar kartą e, rytoj apie tai ketinu kalbėti susitikime su ambasadoriumi. Viename iš mūsų ankstesnių posėdžių kalbėjome apie prievartinį darbą Uzbekistane, nedvilnės sektoriuje. Kalbėjome apie tai su ES e, ypatingai atstove Vidurio Azijoje, ponė Patricija Flor. Ji man atsiuntė laišką kuriame informuoja, kad jie e, neužsima stebėseną e, vyriausybės veiksmų, kiek vaikų e, panaudojami priverstiniam darbui toje šalyje, bet kalbama apie atvejus, kuomet 15 metų ir jaunesni vaikai yra priverčiami dalyvauti medvilnės nuėmimo darbuose. Taip pat buvome nusintę delegaciją į Serbiją prieš dvi savaitės ir uh, Kita delegacija buvo, buvo nuvykusi į Junktinių tautų generalinę asamblėją ir vėliau pristatysime mūsų išvadas. Tai tiek pirmininkės pranešimų, o dabar periname prie mūsų klausimo skirto ES pereinamojo laiko tarp teisingumui ir tarpininkavimo gebėjimams. Tikiuosi, kad labai tikiuosi, kad e, technikai mums pagelbės ir kad mes turėsime galimybę bendrauti su ekspertais esančiais Tripolyje ar ir New York'e. Kaip ma matote ekrane, Klaudijo Kordone, kuris sėdi šalia e, prie dviejų vėliavų - Libijos ir Europos Sąjungos bet norėčiau vis dėlto pristatyti jūs kaip ES žmogaus teisų direktorato teisingumo, perinamojo laikotarpio teisingumo padalinio vadovą Tripolyje. Yes, very... Taip, iš tikrųjų. We have with us in New York Mr. David Tolbert, President of the International Center for Transitional Justice. Taigi, tai yra tarptautinio pereinamojo laikotarpio teisingumo centro prezidentas. Jūs taip pat matome. Labą dieną. Taip pat su mumis yra Fadi El Abdala, kuris yra e, viešųjų reikalų poskirio tarptautinėme baudžiamame tribunole e, e, atstovas ryšiams su visuomenė. Taip pat e, šiandieną mes pakalbėsime ypač apie Meina regioną. Mes išklaus, jūsų mm, klausysime iš įvairių vietų, tačiau visas mūsų posėdis klausimas yra transliuojamas per internetą. Tikimės, kad viskas pavyks sklandžiai. Taigi, kasgi yra pereinamojo laikotarpio teisingumas? Na. 2010-ųjų jungtinių tautų pranešime sakoma, kad perinamo laikotarpio teisingumas yra teisminiai ir neteisminiai mechanizmai, įskaitant baudžiamojo persekiojimo iniciatyvos, iniciatyvos siekiant užtikrinti teisę į tiesą, taip pat institucinės reformos ir nacionalinės konsultacijos e, kokia kombinacija būtų pasirinkta, ji turi atitikti tarptautinius teisės standartus ir įsipareigojimus. Kai žvelgiame į ES e, lygį, matome, kad e, aiškios ES politikos ir gairių poreikis buvo pripažintas, kadangi ES žmogaus teisų ir demokratijos veiksmų plane e, reikalaujama E, sukurti ES perinamą laikotarpio teisingumo politiką. ES taip pat e, vis daugiau dalyvauja tarpininkaudama konfliktinėse situacijose visame pasaulyje, tačiau taikos susitarimai paprastai sudaromi po po ilgalaikių e, smurtinių konfliktų, kuriuose padaromios rimtos žmogaus teisų pažeidimai ir kiti nusikaltimai. Žmogaus teisų pažeidėjų baudžiamasis persekiojimas, auk, kompensacijos aukoms, taip pat e, žemės ir nuosavybės gražinimas turi būti užtikrinamas e, sudarant taikos susitarimus. Taigi yra įvairių formų, kaip ES gali dalyvauti šiuose procesuose. Tačiau nepaisant paramos ir dalyvavimo perinamojo laikotarpio teisingumo procesuose, ES neturi bendros perinamojo laikotarpio teisingumo apibriešties. Skirtingai nuo jungtinių tautų partnerių, ES tarpininkai neturi gairių, kuriomis galėtų remtis. ES turi daug priemonių e, skirtų teisingumui, e, žmogaus teisėms ir taikos kūrimui skatinti po konfliktinių laikotarpių, o stabilumo priemonė gali greitai skirti finansavimą taikos konferencijoms ir kitiems tarpininkavimo procesams, tačiau ji neturi perinamo laikotarpio teisingumo politikos. Šio klausimo tikslas yra surenkti pirmąją diskusiją e, siekiant pradėti renkti tokią politiką, ypač kreipiant dėmesį į perinamo laikotarpio teisingumą taikos e, tarpininkavimo kontekste. Ir čia mes e, ypač didelį dėmesį kreipsime MENA regionui. Aš trumpai pristačiau mūsų ekspertus šiuo klausimu. Manau, kad geriausia būtų, jeigu pradėtume nuo jūsų, ponė Fadi Alabdala. Ir tada išklausysime Klaudijo Kordonį, o paskui Davido Tolberto. O paskui žodį suteiksiu išorės veiksmų tarnybos ekspertams ir dalyvaujantiems komiteto nariams. Visų kalbėtojų paprašyčiau laikytis 80 minučių reglamento. Pone Fadi Alabdal, žodis jums. Uh, thank you, madam. Uh, I'm very honored to be here uh, with you today and I'm very grateful. Ačiū, labai džiaugiuosi šią progą. Jums leidus uh, trumpai pristatysiu uh, tarptautinį uh, baudžiamą tribunolą. Ir ypač kreipsiu dėmesį į konkrečius MENA klausimus. Tarptautinis baudžiamasis tribunolas yra nepriklausoma teisminė institucija, kurią įkūrė tarptautinė sutartis, taip vadinamasis Romos statutas, kuris buvo priimtas 1998 Liepos 17 ir įsigaliojo 2002 Liepos 1 dieną. Tarptautinis baudžiamasis tribunolas dabar turi 122 e, narės, kurios e, ratifikavo arba prisijungė prie Romos statuto. Yra aštuoni tyrimai dabar vykstantis ir aštuoni iš ankstiniai tyrimai, po kurių prasidės arba ne e, baudžiamieji tyrimai. Turime 20 bylų, kurias pradėjo nagrinėti teis, teisėjai, 8 arešto orderiai, 7 jau buvo įvykdyti ir devyni kvietimai į teis, teismą. Visi devyni įtariamieji savanoriškai atvyko į tarptautinį baudžiamąjį tribunolą. Svarbu pabrėžti, kad tarptautinis baudžiamasis tribunolas neturi jurisdikcijos. Tai reiškia, kad ši jurisdikcija gali būti vykdoma tik tada, jeigu pati valstybė sutinka, kad Tarptautinis baudžiamasis tribunolas vykdytų savo jurisdikciją arba ratifikuodama, arba prisijungdama prie Romos statuto, arba e, padarydama deklaraciją, kad pripažįsta Romos statutą. Vienintelė išimtis yra tuo met, kai Jungtinių tautų saugumo taryba patvirtina rezoliuciją dėl septintojo skyriaus. Tokiu būdu numatydama prievalę konkrečiai šaliai bendradarbiauti su TBT. Ir tada mes galime pradėti tyrimą. Toks atvejs kaip tik ir yra Libija ir Darfūras Sudane. Svarbu paminėti, kad net ir šiuo atveju, jeigu saugumo taryba turi prisidėti prie e, bylos e, pradėjimo tarptautinis e, baudžiamasis tribunolas tampa vis tiek yra nepriklausomas ir gali atsisakyti pradėti tyrimą. TBT jurisdikcija yra susijusi su trijų tipų nusikaltimais – genocidas, karo nusikaltimai ir nusikaltimai žmogiškumui. 2017 agresijos nusikaltimas, jeigu jį patvirtins atitinkamos institucijos, taip pat bus, taps ketvirtąją jurisdikcijos e, sritimi. Tačiau dabar mūsų jurisdikcija liečia tik tais genocidą, karo nusikaltimus ir nusikaltimus e, žmogiškumui. Kai nusikaltimai yra tokie sunkus, kad TBT e, gali pradėti tyrimą arba kai nusikaltimai yra ekvivalentiški arba jų arba įtariamieji yra tie patys. Tai yra kom, e, papildomumo principas. Tačiau TBT gerbia kiekvienos šalies solidarumą, suverenumą, atsiprašau, ir e, ragina pačias valstybės imtis atitinkamų veiksmų ir mes siekiame papildyti vietos teismų darbą ir imamės veiklos, kai nacionalinės teismų institucijos neturi pajėgumo ar galimybių atlikti atitinkamus veiksmus. Kaip galima pradėti tyrimą TBT? Yra trys mechanizmai. Pirma, kaip jau minėjau, e, saugumo taryba gali paprašyti TBT pradėti tyrimą. Dar vienas būdas, kai šalis e, pasirašiusi Romos statutą prašo TBT pradėti tyrimą pagal jo jurisdikciją ir tai buvo padaryta keliais atvejais, pavyzdžiui, Ugandos, Dramblio kaulo kranto, Kongo demokratinės respublikos, Malio ir Centrinės Afrikos respublikos atvejais. O trečiasis e, mechanizmo tipas yra tada, kai TBT e, tyrėjas pradeda savo iniciatyvą tyrimą, tačiau tai gali būti susiję tik su nusikaltimais, kurie buvo įvykdyti šalies priklausančios šiam susitarimui teritorijoje. Taigi TBT negali e, vykdyti savo jurisdikcijos nepritarus, nesutikus atitinkamai šaliai arba jeigu nėra e, saugumo tarybos rezoliucijos. Dabar vidurio rytų ir Šiaurės Afrikos regionas. CBT pradėjo tyrimą dėl Darfūro Sudane po saugumo tarybos rezoliucijos 2005 metų. Čia yra kelios bylos tyriamos. Vienas prieš dabartinį Sudano prezidentą Bashir, kuris įtariamas karo nusikaltimais, nusikaltimais žmonijai ir genocido nusikaltimais. Toliau yra prieš buvusi ministrą Herman Herum um, ir Alekušiai įtariamą žinžuitų vadą, mm, taip pat prieš dabartinį Sudano gynybos ministrą uh, Rahim Mohamed Hussein, Ir prieš vieną iš sukilėlių um, vadą buvo irgi iškelti kaltinimai prieš Abu Gardą, bet buvo jie paskui panaikinti. Prieš Abdul Abdandą Nurein irgi buvo. Um, mm, Kaltimai pateikti ir 2014 gegužę numatyta, kad byla prasidės. Mm, dar prieš vieną sukilėlių vadą buvo mm, pateikti kaltinimai Saladžarvud, bet mm, gavom informacijos, kad jis neseniai e, buvo nužuvo, taigi mm, jau tas tyrimas nebevykdotas. Toliau, kalbant apie Mena regioną, dar Libijos yra atvejai, mm, pavyzdžiui, prieš Slam Kadafi ir Abdullah Sanusi bylos. Tačiau Libijos valdžia užginčijo um, bylų iškėlimą dėl papildomumo punkto, sakydami, kad jie nori patys, kad juos institucijos atliktų tyrimą prieš Sanusi Gaddafi. Mm, Iki teisminėme tyrimė buvo mm, patvirtintas tas užginčiamas ir dėl pono Sanusi, ką Libija pareiškė, bet ne dėl Gaddafio. Mm, dėl priežasčių susijusių su nacionalinėmis procedūromis ir pajėgumų stiprinimu tarp mm, abiejų šalių. Aš nenorėčiau per daug gilintis šitos klausimus, aiškindamas sprendimus. DBT prokuroras pareiškė, kad Prokurorė pareiškė, kad jį analizuoja ir kitas galimas bylas, kurie, kurios gali būti keliamos aukšto rango pareigūnams iš buvusio Kadafio režimo, kurie dabar yra už Libijos. Gali būti ir kaltinimų dėl nusikaltimų žmonijai, kuriuos galbūt įvykdė ir buvę sukilėliai Libijoje, konkrečiai Tavarga, pavyzdžiui, atvejai būtų, kur išpoliai buvo prieš tamsios odos afrikiečius, žmonės, kurie buvo tuomet Libijoje, kurie buvo laikomi e, labiau palaikančiais Kadafi režimą. Kaip prokurorė pasakė, tai gali būti siejama su tuo, kaip e, stumėsis į priekį Libijos programa, kiek stiprės jos pačios teisiniai pajėgumai. Taip pat yra mm, preliminarūs tyrimai, kurie gali būti po to mm, priežastis rimtiems tyrimams pradėti Menareginė dėl Navi Marmara išpolių. Taip, to, taip vadinamu, tai buvo laivas, kuris buvo registruotas Komorų salose ir mm, tai buvo daugiausiai turkų piliečiai jame ir buvo gabenama pagalba į gazos ruožą ir Izraelis, Izraelio pagos užpuolė tą laivą. Komorai paprašė TBT prokurorų ištirti šį atvejį ir dabar TBT prokuroras atlieka preliminarų tyrimą, aiškindamasis, reikia pradėti bylos tyrimą. Taip pat formaliai anksčiau yra buvusių ir kitų preliminarių tyrimų, kurie dabar jau užbaigti dėl Irako, pažiūrėjau, 2006 metais, kur prokuroras galvoja, kad nepakankamai buvo įrodymų kad buvo vykdyti nusikaltimai žmonijai ar karo nusikaltimai e, plačių mastų tokiu rimtumu, kad TBT turėtų įsikišti piliečių vardu, kur yra šalis neprisijungusi prie susitarimo. Čia tokiais atvejais normaliai negalite BT dalyvauti, bet buvo tokių ta, įtarimų dėl e, Junktinės karalystės karių. Toliau dar vienas preliminarus tyrimas buvo dėl Palestinos. Palestinos valdžia pareiškė, kad sutinka su teismo jurisdikcija, bet tuo metu jungtinės tautos, e, taip pat ir mm, sutarimo šalis nebuvo pripažinusios Palestinos e, valdžios ir todėl prokuroras nusprendė, kad ne TBT turi spręsti dėl šios Palestinos mm, e, valdžios valstybingumo. Ir todėl mes negalėjome nustatyti, ar valstybė pateikė tokį prašymą, todėl ir nebuvo atliktas preliminarus tyrimas. TBT meno regione turi tik tai keturias šalis, šalis, kurios yra prisijungusios prie sutarimo iš Arabų lygos ir tik tai mažiau nei 2 procentai uh, Mm, tarybų yra iš to regiono, kiek užregistruota sąraše. Tai reiškia, kad šis regionas yra labai menkai atstovaujamas um, tarptautinėme baudžiame tribunolai ir todėl yra problemų dėl šio regiono įtraukimo. Buvo, pavyzdžiui, 2010 Katarė, 2011 metais Tunise diplomatinės konferencijos mm, buvo tų valstybių ir NVO bei bendruomenės atstovų. Taip pat mes rengėme įvairią veiklą, kad pasiektumėm visuomenę regi tame regione. Buvo visuomenės informavimo įvairios veiklos per žurnalistus, per akademinę bendruomenę tiek Marokė, Egipte, Tunise. Be to mes planuojame ir ateityje tokią veiklą tęsti, kadangi reikia sustiprinti to regiono supratimą apie TBT veiklą per, aišku, teisinę, akademinę bendruomenę bet taip pat ir kitaip per įvairias partnerystės, per ilgalaikius projektus, kurių pagrindinės tikslas, aišku, pagrindinė tikslinė grupė būtų, aišku, akademikai e, ir iš esmės Ta linkme mes ir dirbame. Ir pabaigai dar kelios pastabos, ką aš pastebėjau iš mūsų darbo ten, e, daugiausia Tunise ir Marokė. Uh, ypač Tunise. Po revoliucijos buvo daug diskusijų dėl pernam laikotarpio teisingumo. Buvo nekarta kviestas uh, būtent kalbėti tokiais klausimais, kaip perna laikotarpio teisingumas ir ką aš, aš pastebėjau, kad Tunisas, gal kiek mažiau, bet ir Marokas šiek tiek norėtų kad, iš tikrųjų laikytis TBT standartų ir Romos statuto taisyklių, taip pat ir pernamų laikotarpio teisingumo kontekste, ypač užtikrinant reparacijas nukentėjusiesiems, taip pat užtikrinant teisę nebūti atskirtiem nuo teisingumo mechanizmų Taip pat siekiant ir tam tikro modelio laikytis, kurį, kuris jau yra iš tikrųjų įdėgęs visus aukščiausius sažiningumo ir teisingumo standartus į savo procedūras. Tai iš tikrųjų tą modelį, kiek įmanoma labiau perkeliant, pritaikant prie savo nacionalinių taisyklių, tai būtų labai puikus variantas. Ir tam, tam tikrų mastų tai tikrai įdomiausi elementai jiems yra aišku, yra skirtingos patirties Marokė ir Tunise. Mm, Marokė visų pirma buvo patvirtintas Romos statutas, o dabar bandoma kuo daugiau mm, jo elementų perkelti į savo nacionalinį teisinę sistemą. Tunise tai, tai buvo, o Marokė, kaip aš žinau, kiek man pranešta, tai atvirkščiai yra visų pirma Marokė siekiama perkelti Romos statuto pagrindinius elementus, kad viskas nuosekliai dėrėtų su nacionalinė teisinė sistema, o po to jau mm, bus galvojama apie galimybę prisijungti prie Romos statuto sutarties. Tai visoje šioje veikloje, tose susitikimuose, tiek Mena regione, tiek uh, priimant teisininkų, akademikų, bendruomenių atstovus, kurie atvyksta į TBT. Labai įdomu yra, kaip keičiamasi patirtimi ir idėjomis. Aš visuomet skatinu tokius mainus ir stažuotės ir uh, apsikeitimus teisininkais ir akademikais, kadangi labai svarbu yra kurti tokius tinklus ir plėsti, teis, skleisti teisingą informaciją apie tarptautinį baudžiamą tribunolą, kadangi yra labai daug mm, dar nepakankamai gerai žinomos informacijos. Tai gal pradžiai tiek, o dabar būsiu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Ačiū. Dabar Klaudijo Kordonė. Uh, jungtinių tautų žmogaus teisių. Um, Įstatymo viršenybės ir perėmimo lako tarp teisingumo vadovas Claudio Kordonė ir es delegacijos vadovas Tripolė Juan Sarantiego. Sveikinu Jūs abu. Claudio, žodis Jums. Thank you, Barbara. I was just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 Tolbitui, kuris yra pernam laiko tarp teisingumo vadovas NVO, mm, tikrai labai svarbi, dirbanti šiais klausimais ir jūs mums papasakosite apie įvairias priemonės mm, šioje srityje ir santykiai tarp perinamo laikotarpio teisingumo ir taikos kūrimo proceso, galbūt dėmesį sutelkiant taip pat ir į Siriją bei Libiją. Ačiū. Thank you, and it's very, it's, it's good to be here with you, and nice to see the chair again.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 I just Sorry, I think want we need to, to take remind a, you of a, a the time. Approach. And we have another... Noriu priminti jums apie tai, kad laikas bėga. Okay. So that, that, that was the end of my remarks. So thank so, you very much. Thank you. Ačiū Jums už tokį išsamų pasisakymą ir išklausę EIVT atstovų norėčiau užduoti Jums dar štai kokį klausimą. Gal galėtumėte pakomentuoti, kur ES galėtų suintensyvinti ar patobulinti savo pastangas. Iš Jūsų pasisakymo darau išvadą, kad reikia kiekvieną konfliktinę situaciją nagrinėti atskirai, e, analizuoti kiekvieną konkrečią šalį, galbūt ES galėtų atitinkamai koordinuoti savo politiką. Dabar žodis Klaudijo Kordoni, kuris yra Tripolyje. able to participate in this, uh, in this hearing. Uh, I will give uh, in a telegraphic way, perhaps I will locate uh, Libya and uh, uh, comparing it. Aš labai trumpai kalbėsiu ir palyginsiu Libiją su kitomis šalimis, kurios turi e, persitvarkymo laikotarpio teisingumo patirties. Kalbėsiu apie meną regioną. M, Kaip sakė Deividas, MENA regionas yra geriausias pavyzdys, tačiau įstatymas, svarbiausias įstatymas, kurį jie svarsto, dar nėra patvirtintas, bet jis yra neblogas. Ar jūs dar mane girdite? Aš nebematau vaizdo, todėl klausiu, ar jūs mane girdite? Taip, taip girdime. Libija ir Jemenas, sakyčiau, yra du kraštutinumai. E, nėra kompromiso, nes visos diskusijos dėl perinamojo laikotarpio teisingumo perėjo į platesnės nacionalinės diskusijos ir kol kas neaišku, kur link tai veda. O Libijoje priešingai yra padėti, tokia padėtis. Ten yra viena pusė Ir klausimas čia ne tiek yra ieškoti pusiausvėros tarp praeities režimo ir dabartinės valdžios. Svarbiausia yra kai kuris atvejais nepersistengti. Todėl norėčiau trumpai pristatyti šalies politinę padėtį ir paskui greitai apžvelgsiu perinamojo teisingumo klausimus. Kaip žinote, Libijoje Just a problem with hearing you. I looked to the technician. Is it okay? So please. Ne, negirdėjome jūsų, bet žvelgiu į techniką, jis sako, kad viskas gerai. Nežinau, kur mano pasakymas nutrūko, kurioje vietoje. Kalbėjau apie Libiją ir sakiau, kad Libijos vyriausybė nekontroliuoja šalies saugumo padėties Nėra tokių val, valstybės institucijų, kurios tinkamai veiktų. Iš esmės, Kadafis net nesukūrė valstybės, todėl reikia ne tiek atstatyti, atkurti valstybę, bet sukurti valstybę nuo nulio šalyje veikia sukarintos grupuotės, kurios kontroliuoja skirtingus šalies regionus ir dabar viena iš jų kontroliuoja Tripolį. Ir E, daugelis tų grupuočių yra suėmę ir yra areštavę asmen, asmenys. Spalio pradžioje paskelbėme ataskaitą apie e, kalintų asmenų padėtį, taip pat problemą su kankinimais. Kalbant apie, apie teismų sistemą, teismų e, teismai yra šantažuojami, bauginami ir šalyje yra 8 tūkstančiai kalintųjų asmenų, kurie laukia nuosprendžio. Kaip Davidas minėjo, perinamasis teisingumas e, pasižymi keturiais bruožais. Visų pirma, baudžiamasis teisingumas. Nežiūrint su teismų e, valdžia iškylančių problemų, e, galima daryti prielaidą, kad e, gal, kai, kai kurių bylų nagrinėjimas gali vykti. Klausimas, ar tai vyksta, ar teismas yra šališkas ar bešališkas, tačiau e, galima teikti, kad Libija tikrai kol kas dar negali užtikrinti bešališko teismo. Ir uh, girdėjome apie tai iš taip pat paliudėjimų iš teistųjų asmenų. E, kariniai teismai civilių neteisė. Taip pat buvo įvykdytos kai kurios reformos siekiant užtikrinti teismų sistemos didesnį nepriklausomumą. Ir šalyje paskelbta apie tai, kad bus teisiami e, buvusio režimo nariai Per kitas kelias savaitės tai bus svarbus įvykiai. Kalbant apie kitus pereinamojo teisingumo elementus, e, pereinamojo teisingumo įstatymas yra gana neblogas. Claudio, um, if you could just make a two minutes break so the technician... Claudio, gal galite dvi minutės palūkėti, technikas pabandys atkurti vaizdą ir tada vėl išklausysimės jūsų. So I see, David, you are still connected. That is a good sign. I... I'm not here, yes. <laughs> so we'll see how it goes with <laughs> Tripolis. you ah. connected now. Okay, can, ah, can you hear me again? Now we can see you. And... Ar girdite? Taip, mes jūs ir girdime ir matome. Jūs ką tik kalbėjote, komentavote pereinamojo laikotarpio pereinamojo laikotarpio teisingumo įstatymus. Taip, e, kaip jau sakiau, dar tas įstatymas nepatvirtintas ir norėčiau pasakyti, kad 10 procentų jis jau yra parengtas. Noriu akcentuoti kai kuriuos aspektus. Jame yra gerų nuostatų dėl e, Noriu pasakyti, kad mes raginsime įtraukti e, lyčių integracijos klausimą.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 Thank you. Thank you. Ačiū. Prieš perinant prie klausimų, norėčiau taip pat suteikti žodį ponui Henningui iš išorės veiksmų tarnybos. Jis dirba su konfliktų prevencija, tarpininkavimu ir taikos atkūrimu. O paskui išklausysime pono Holben, kuris yra iš žmogaus teisų ir demokratijos direktorato. Pone Heningai, žodis jums. Labą dieną. Aš esu iš tarpininkavimo paramos komandos, tai galbūt geriau e, turėtų pradėti kolegos e, dirbantys su pereinamojo laikotarpio e, teisingumu, bet aš tarsiu kelis įžanginius žodžius. Norėčiau tarti keletą žodžių, būtent tai, kad džiaugiuosi būdamas Europos parlamente šiandieną, kadangi uh, tarpininkavimo pagalbos komanda, kurioje dirbu, mm, buvo įkurta ir finansuota būtent Europos parlamento e, bandomojo projekto dėka. Po to, kai 2009-aisiais buvo patvirtinta tarpininkavimo koncepcija, tai yra pagrindinės, e, pagrindinė koncepcija, kuria remiasi ES tarpininkavimo pagalba. Norėčiau pakalbėti apie tai, kaip, ką mes darome ir kaip suprantame tarpininkavimą. Visiems turbūt akivaizdu, kad pati ES yra taikos projektas ir tai taip pat buvo patvirtinta Nobelio premijos skirimu. Tačiau taip pat mes e, atliekame tarpininkavimo veiklą įvairiuose lygmenyse Galbūt nesame pasaulinio lygio tarpininkavimo e, organizacija, kaip kad pavyzdžiui jungtinės tautos, tačiau tikime, kad mūsų vaidmuo mūsų papildomas vaidmuo taip pat yra labai svarbus. Kaip minėjau, dirbo EIVT tarpininkavimo pagalbos komandoje. Ji buvo įkurta 2011 po bandomojo projekto. Komanda yra nedidelė. Mes esame, mes priklausome EIVT K2 skyriui, esame penki nuolatiniai darbuotojai, darbą pasiskirstome tarp atitinkamų sričių. Viena iš jų yra e, veiklos, pagalba veiklai, padedame kolegomis užsimantiems tarpininkavimo veiklą įvairiose lygmenyse, įskaitant ir Catherine Ashton. Jos tarpininkavimo vaidmo yra labai aktyvus, taip pat yra delegacijų vadovai, misijų vadovai, taigi įvairiausi yra tarpininkavimo pareigūnai. Taip pat mūsų komanda uh, e, užsieima gebėjimų stiprinimu tarp ES pareigūnų. Uh, E, turtiname jų žinias tarpininkavimo srityje, ugdome jų tarpininkavimo įgūdžius. Kartais manoma, kad ES anksčiau neužsiemė tarpininkavimu, bet tai nėra tiesa. Mes tai darome jau ilgą laiką. Galiausiai paminėsiu, kad mes bendradarbiaujame su kitomis organizacijomis, regioninėmis ir tarptautinėmis jungtinėmis tautomis, o taip pat ir pilietinė visuomenė. Turime glaudžius ryšius su ICTJ, kuri finansuojama ir, ir be kitako iš Europos Sąjungos. O dabar pereinant prie perinamojo laikotarpio teisingumo, nepaisant mūsų veiklos e, žinių valdymo srityje, taip pat rengiame įvairiausius e, faktų dokumentus e, ir užsimame e, e, įvairiomis tarpininkavimo temomis. Jų yra iš viso šešios. Šiuose dokumentuose mes apžvelgime pagrindinius potėmių principus, taip pat iškeliame svarbiausius klausimus, kuriuos turėtų iškelti tarpininkai. Vienas iš tokių faktinių dokumentų yra susijęs su tarpininkavimo e, veik, veikla. Tai savaime pats nėra e, tarpinio perinamo laikotarpio teisingumas, bet e, mes sukūrėme pagrindus tam, kad būtų galima pasižiūrėti, kaip ES užseima tarpininkavimu įvairiausiai, užseima tar, tarp perinamojo laikotarpio teisingumo užtikrinimo įvairiuose lygmenyse tarpininkavimas vyksta penkiais lygiais. Ir šiuose faktų dokumentuose labai aiškiai matosi, kad keliais atvejais mes e, už, užimame net e, lyderio vaidmenį. Mes vaidiname net lyderio vaidmenį. Taip pat yra antrasis lygis, kuriame mes skatiname tarpininkavimą ir dialogą. Čia bandome e, paskatinti atitinkamus pareigūnus į dėrybas įtraukti įvairias suinteresuotusias šalis ir taip pat dėrybų metu kelti pereinamąją laikotarpio teisingumo klausimus. Taip pat e, kalbėti ir apie žmogaus teisų įsipareigojimus. Taip pat e, mes numatome įvairius svertus tarpininkavimo dialoge. Pavyzdžiui, kaip kad buvo padaryta dėrybose su Kolumbija, e, demilitarizuojant e, tam tikras grupuotės, atsižvelgiant į tarptautinius įsipareigojimus. JAF taip pat e, vaidina svarbu vaidmenį, palaikant tarptautinės normas ir standartus Be kita ko, mes palaikome tarpininkavimą ir dialogą, bandome palaikyti taikos procesą, teikdami, techni, siūsdami techninius ekspertus ir taip pat finansuojame dialogą ir, dialogos ir, pirmini, ir, ir tarpininkavimą, skirdami finansavimą įvairiems pereinamojo laikotarpio teisingumo projektams. Tai tiek trumpai apie mūsų veiklą ir kaip suprantame tarpininkavimą ir kaip dirbame su pereinamojo laiko tarp teisingumu. Ačiū. Mr. Hauben. Ačiū, dabar panas Hauben. Thank you, Chair. And I will, from my perspective, I would like then to compliment. Ačiū, pirmininkė. Aš pasisteksiu sutelkti dėmesį į pernamojo laikotarpio teisingumo matmenį ir kaip buvo darbo tarkiai paminėta, mm, stengiasi 2014 metais parengti politiką dėl perinamo laikotarpio teisingumo. Tam tikrą prasme tai gali sudaryti įspūdį, kad es dar nėra aktyviai įsitraukusi į perinamo laikotarpio teisingumo užtikrinimą, tačiau noriu papildyti Tomo pasisakymą ir pateikti daugiau pavyzdžių, pabrėžiant, kad iš tikrųjų es labai aktyviai dalyvauja šioje srityje. E, Valstybė, e, e, es ir valstybės narės tikrai labai rimtai gyvenama e, teisybės skatinimo, garantijų suteikimo e, visą tą mandatą, kuris yra suteiktas e, jungtinių tautų. Tai yra naujas, kandatas, be, naujas mandatas, bet visos 28 valstybės narės tikrai remia tą um, saugumo tarybos sprendimą dėl šio mandato ir labai um, glaudų bendradarbiavimą užtikrinome su Pavogan Gadreif, kuris dabar um, įgyvena šį mandatą ir uh, Kohom uh, žmogaus teisų demokratijos darbo grupėje uh, tarybos ir labai aktyviai dirbama, bendradarbiaujama su šia grupė ir be to yra tinklas saugumo tarybos 1325 yra irgi skirta perinamo laikotarpio teisingumo ir lyčių aspektui ir ES dalyvavo saugumo tarybos diskusijose spalio 28 dieną dėl moterų tai perinamo laikotarpio teisingumo, įstatymo viršenybės užtikrinimo. Perinimo laikotarpio teisingumo tema yra taip pat integruota ir į personalo apmokymus, kuriuos vykdo E, es ir rytoj, pavyzdžiui, e, irgi vyks toks renginys. Tai, tai yra mūsų mokymo politikos neskiriamas elementas. Kas dar svarbiau yra tai, kad tikrai turime labai tvirtai užtikrintą e, politiką dėl teisingumo, teisybės ir orumo. Ir tai tikrai labai svarbu Perinimo laikotarpio teisingumo srityje, sutelkint dėmesį į nusikaltimus, galvojant apie teisingumo mechanizmus. Perinimo laikotarpio teisingumo klausimas taip pat yra sprendžiamas ir įvairiose dokumentuose skirtuose konkrečioms valstybėms, pavyzdžiui, dėl Sirijos krizės e, buvo pabrėžta, kad reikia visapusiško paketo e, perinimo laikotarpio teisingumo užtikrinti, reikia ir rimtos finansinės pagalbos, kuri jau dabar teikiama e, įvairioms mechanizmams, taip pat ir institucinėms reformams vykdyti. Taip pat es Mm, NVO um, forumas yra dėl atskaitomumo už skatinimo ir tai yra ES darbo atvarkiai įtraukta. Tai aš manau, kad šie elementai puikiai parodo, kad ES labai aktyviai dirba pernai laikotarpio teisingumo srityje, bet aišku, reikia pridurti, kad gali būti padaryta ir daugiau. Ir reikėtų to siekti, todėl ir yra mm, toks ryštas parengti 2014 metais visą plačią politiką kad tai būtų bendras politikos dokumentas apimantis visas rytis ir kaip anksčiau kalbėjo dalyviai paminėjo, reikia atsižvelgti, aišku, kiekvienos valstybės specifiką ir preliminariai jau yra mastoma šią linkme, todėl, manau, šios diskusijos yra surinktas tikrai laikų ir labai sveikintinos. Mes toliau dar viduje labiau pamastysime šių metų iki pabaigos dėl to, kokių žingsnių reikėtų toliau, galvojant apie globalesnės konsultacijas, platesnius visus procesus. Tai mes tikrai labai mielai tęsime šį dialogą. Ačiū. Thank you. You know, when we had public... Ačiū. Pablo Tegref yra čia Briuselėje ir diskusijose jis pabrėžia, kad es tikrai remia perinamą laikotarpio teisingumą įvairiais būdais, tačiau neturi koordinuotos bendros politikos. Taigi mes kaip parlamentarai, kadangi mūsų kadencija jau artėja prie pabaigos, galbūt mums jau per vėlų kažką spręsti tais klausimais, tačiau galbūt kitos kadencijos kolegos galėtų pagalvoti apie tai, kad reikėtų bendros koncepcijos, koncepcijos tolesnės politikos šioje srityje, kad būtų ir, ir geresnė priežiūra, stebėsena to, kas yra daroma, bet taip pat, kad ir būtų didesnis postumis judėti į priekį. Taip pat suprantu, kad e, Petra Halerstam iš DEFCO taip pat dalyvauja mūsų uh, diskusijose, tai galėtumėt gal ir jūs prisidėti prie mūsų diskusijų. Um. Ačiū pirmininkė, kaip kad buvo pabrėžta mano kolegų iš EIVT ir kitų kalbėtojų, šiandien ES neturi visapusiškos politikos perėmimo laiko tarp teisingumo sričiai, tačiau mes turime nemažai vairių priemonių, kurios vykdoma šioje srityje ir aš norėčiau papildyti mūsų e, kolegų pasisakymus ir papasakoti apie tai. Perėmimo laiko tarp teisingumas tai nėra kažkas tai tokio kaip naujo tipo principo teisingumas. Ne, tai yra labiau požiūris į tai, kaip teisingumą užtikrinti perinamo laikotarpio metu, perinant nuo konflikto prie taikos ir stabilumo. Taigi viena vertus tai yra mm, kompensacijos atlyginimas nukentėjusiesiems tiek materialiai, tiek simboliškai, ypač kai eina kalba apie tos, kurie yra iš pažeidžiamų grupių, mm, kaip kad buvo David Tolbit, pavyzdžiui, akcentuota. Labai svarbu yra užtikrinti teisingumą moteriams, vaikams, e, vietos gyventojams, čia buvėms ir, ir taip toliau. Labai svarbu yra socialinį kontraktą užtikrinti per e, teisių, įstatymo viršenybę, per institucijas, kurias, kurios dirba šią srityje. Ir čia ES ir ES komisija tikrai e, labai aktyviai remia šią sritį per teisingumo įstatymo viršenybės reformas. Mes turime įvairias priemonės ir geografinės e, priemonės, bendradarbiavimo priemonės ir tematinės priemonės, pavyzdžiui, stabilumo, e, demokratijos žmogaus teisų priemonės. E, ir čia mes finansuojame įvairius veiksmus visame pasaulyje, būtent šioje srityje. Ir aišku, sėkmė, kiek mes galime užtikrinti teisingumą po konfliktinėse situacijose, dirb, dirbdami vardan siekiant stabilumo, e, gerovės tose srityse. Viskas priklauso nuo to, kiek mes kaip ES galime apjungti visas finansinės priemonės ir jas derinti su kitais įrankiais, kuriuos mes turime savo e, pakete, pavyzdžiui, diplomatinės pastangos, e, bus priemonės ir taip toliau. Kai eina kalba dabar apie konkrečius pavyzdžius, tokios strategijos, tokių, tokios programos ES tikrai pavyzdžiui, padėjo gyveninti per stabilumo mechanizmą Kolumbijoje įvairių veiksmų, kuomet kompensacijos buvo užtikrintos, e, tam tikras teisų atkūrimas buvo užtikrintas Kolumbijoje nukentėjusiesiems. Toliau mūsų personalas dirbantis visame pasaulyje delegacijose taip pat dirba kartu su EVT mm, pagal taip vadinamą papildomumo priemonių paketą, kad būtų užtikrinta jungtis tarp nacionalinės baudžiamo sektor, baudžiamosios ryties teisingumo struktūros veikimo ir mūsų darbo ir per mūsų kasdienį delegaciją delegacijų darbą, labai svarbu pasakyti, kad e, svarbiausia yra kovoti su nebaudžiamumu ir bendrai visą tai turi patekti į platesnį teisingumo propagavimo kontekstą ir visos ES programos yra nukreiptos šią linkmę, e, keliant klausimą, ką mes turėtumėm padaryti, kas yra svarbiausia iššūkiai, kad būtų galima geriau suprojektuoti mūsų veiklą tos sritise. Ačiū. Avėk. Dėkui. Ar bus klausimų, ar kas nors norėtų ką nors pasakyti. Tuomet aš pati norėčiau kai ką pasakyti. Ponas Dimis Meker. Ačiū. Turiu klausimą ponui Tolbertui. Man buvo labai įdomu išgirsti apie teisybės komisijas ir kad tai yra papildomų ramščių, e, bandant susitaikyti su praeitimi, sprendžiant klausimus konfliktiniuose regionuose, nagrinėjant įvykdytus nusikaltimus taip pat. Kai kuriais atvejais Bent jau žinau, kad taip buvo Pietų Afrikoje. E, buvo e, po to suteikta amnestija už padarytus nusikaltimus. Ir atsižvelgiant į didžiulį, pavyzdžiui, kaip vertintume e, didžiulį žmogaus teisių pažeidimų mastą Demokratinėje Kongo Respublikoje arba Sirijoje. Ar Jūs manote, kad amnestijos suteikimas po tų teisybės e, komisijų darbo prieštarauja teisingumo principams? Ačiū. Galbūt e, išklausysime ir kitų klausimų. Turiu klausimą kolegos, kurio čia nėra dėl taikos proceso Kolumbijoje. Jūs tą klausimą iškėlėte, bet tas klausimas aktualus ir e, TBT. Nes TBT yra išreiškęs susirūpinimą dėl neteisminių e, nuosprendžių vykdymo, ypač Ir TBT taip pat išreiškė susirūpinimą dėl to, kad pasigenda e, pažangos nagrinėjant bylas e, dėl lytinio smurto, ypač kalbant apie padėtį Kolumbiją. Kokios būtų tarptautinio baudžiamojo tribunolo rekomendacijos e, siekiant ištaisyti tą padėtį? Turiu klausimų ir, apie, ir dėl Libijos. Klaudija Kordonė, jūs sakėte, kad vyriausybė, ne vyriausybė kontroliuoja padėtį, bet sukarintos grupuotės. E, Europos parlamente e, pranešėja Libijos klausimų yra Ana Gomes ir tai, ji visada tai akcentuoja, nagrinėjant e, situaciją toje šalyje. Aš pati lankiausi Tripolį praėjusiais metais ir šiais metais ir iš tikrųjų Tripolį valdė sukarintos grupuotės. Ar yra pažangos, ar galime konstatuoti pažangą toje situacijoje, ar viskas tik pablogėjo? Taip pat e, noriu paklausti, ar jūs, dirbdami savo darbą, turite galimybę tą procesą įtakoti ir ar, ar yra vilties, kad vyriausybė perims kontrolę į savo rankas? Jūs minėjote tavargas e, tautybės žmonių padėtį, šalies viduje perkel, jie yra iš esmės šalies viduje perkelti asmenys ir sakėte, kad dirbate siekdami pagerinti padėtį ir užtikrinti, kad laimėjusioji pusė uh, nepersistengtų. Aš lankiausi stovyklą, kurioje yra tie tavargas tautybės žmonės šalia Tripolio ir mm, sąlygos toje stovykloje tikrai nebuvo pačios geriausios, bet to, ir tuo metu to, tomis sąlygomis žmonėms ten esantiems nebuvo galimybių grįžti į miestą. Ar dabar kas nors pasikeitė, ar jie gali tai padaryti? Ponas Abadala kalbėjo apie Saif El Islam atvejį, nes, kaip žinome, yra tarptautinio baudžiamojo tribunolo e, nurodymas perduoti tą asmenį tarptautinio baudžiamojo tribunolo e, ž, klobą Hagoje. Ar čia kas nors pasikeitė? Jūs sakėte, kad šalis tuo tarpu negali užtikrinti bešališko teismo galimybės. Tiek būtų klausimų, ir dar kartą kreipiuosi į Davidą Talbortą. Atsižvelgiant į tai, kad, kad skirtingos ES struktūros institucijos dirba šioje srityje, ar, ar jūs turite kažkokių tai e, bendro pobūdžio rekomendacijų, kaip ES galėtų suintensyvinti savo darbą? E, Ir šį kartą siūlyčiau pradėti suteikiant žodį Klaudijo Kordonė, nes jūs paskutinėme raunde kalbėjote paskutinės. Ačiū. Atsakydamas į pirmąjį klausimą dėl to, kas kontroliuoja padėtį Libijoje ir kaip situacija evoliucionuoja. Sunku atsakyti šiuo, šį klausimą, nes situacija tuo tarpu negerėja. Kaip žinote, daugybę e, infrastruktūros kontro, kontroliuoja sukarintos grupuotės, kurios konfliktuoja su vyriausybė ir, su kar, ir, ir mm, ginkluotos brigados daug ką kontroliuoja. Kaip jau sakiau savo pasisakymę, šioje situacijoje pilietinis karas tampa neišvengiamu. E, ir tuo tarpu vyriausybė dar yra. Ir kai kurios reformos, kurias bandome e, įgyvendinti, jų galimybė dar išlieka. Ir aš norėčiau viską e, apibūdinti štai kaip neaišku, kur link suka Libijos laivas. Bet jeigu galėtume dar tą laivą paremontuoti, kad jis nenuskestų, tai tikrai būtų geras dalykas. Ir būtent tokia yra padėtis dabar. Sprendimą, sprendimas turės išsirutuliuoti politinėse diskusijose, politinės jėgos turės pasiekti kompromiso. Netgi vakar premjeras kalbė, minėjo užsienio mm, šalių intervenciją kaip vieną iš alternatyvų, kaip galimybę, bet tai nėra realistiška galimybė. Todėl patys Libijos uh, žmonės tai turi apspręsti. Pilietinėje visuomenėje, pilietinės visuomenės nariams nepatinka tai, kas vyksta, bet tuo tarpu valdžia turi tas, kas turi ginklą šiuo metu. Bešališko e, teismo ir Saif al-Islamo atvejais. Noriu pasakyti, kad dar išlieka galimybė, kad Libijoje bus užtikrintas bešališkas teismas. Aš tokios galimybės neatmetu, tačiau viską apspręs tas momentas, kuomet tie bešališki teismai e, atsiras. Libija ruošė, ruošė kaltinimus byloje, kurios nagrinėjimas turėtų netrukus prasidėti. Aš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 ankstesnio režimo nariai e, yra, iš, buvo išteisinti, bet jie ne, ne, nevadino tokį svarbų vaidmenį, tokios svarbos vaidmens kaip tie, kurie netrukus bus teisiami. Saif al-Islam. Ir galimybė jį perduoti Hagos teismui. Sakyčiau, kad politiškai tai. E, excuse me, Claudio, just uh, we can't hear you and we. Atsiprašau, Klaudijo, mes jūsų negirdime, turime mm, išspręsti, pataisyti šią problemą. Can I have a sign? Okay, uh, could you start again? Ar galite pradėti iš naujo? Apgalėstauju dėl to. Jūsų balsas nutrūko, kuomet jūs kalbėjote apie, apie politinį sprendimą, apie Saif al-Islamo teisimą. Matau, uh, tai niekam nepaslaptis, kad politiškai bet kokiai bet, bet kuriai Libijos vyriausybei būtų sudėtinga perduoti tą asmenį Hagos teismui. Bet reikia pasidžiaugti tuo, kad iki šiol Libija bendarbiavo su tarptautiniu baudžiamuoju tribunolu ir Libija bando įgyvendinti tarptautinius savo įsipareigojimus, bendarbiavimą su tuo teismu, tačiau tas klausimas dar neišnagrinėtas, pateikta apeliacija to asmens byloje ir, ir, ir galutinis žodis dar neištartas. Nors tuo tarpu e, nėra ženklų, kad Saif būtų e, pristatęs į Tripolį, bet jis jo Tripolyje bent jau nėra. bet nenorėčiau sudaryti įspūdžio, jog Libijoje nereikia tikėtis bešališko teismo. Tai manoma, nežiūrint visų susijusių sunkumų. Tavarga, tavargų tautybės žmonės tuo tarpu į, į Tripolį jie grįžti negali. dėl to, kad saugumo, dėl saugumo padėties to negalima. Viskas susijęs su persitvarkymo laikotarpio teisingumo sistemos aspektais ir viską apspręs teisybės komisijos, kai jos bus įsteigtos, jos turės išnagrinėti, kas įvyko ir kas atsakė už tai, kad kai, kai mišrafoje ir, ir kas buvo atsakingas už elgesį su tavargas tautybės žmonėmis. Ir galbūt tai sudarys galimybę surasti politinį sprendimą. Norėčiau pabrėžti, kad tos tautybės asmenų likimą reikia spręsti kaip, visum, kaip visuminę problemą. Ir nors e, galbūt net jei jie tuo tarpu gyvena neblogomis sąlygomis, tai yra laikina, laikina situacija, jų padėti reikia išspręsti, surengiant visą apimantį tyrimą. Deja, tas procesas dar neprasidėjęs, bet tai vienintelis būdas užtikrinti, kad tie, kad, kad, kad, kad tie žmonės galėtų saugiai ir, ir ne, ne, nepažydžiant jų orumo sugrįžti į savo gyvenamą miestą. Yes. Ačiū, o dabar Davidas Tolbertas. Taip, ačiū. Man buvo skirti keli klausimai, ypač dėl tiesos komisijų, ypač Pietų Afrikoje. Ten buvo numatyta amnestijos e, mainų klausimai. Uh, tų tiesos komisijų buvo įsteigta virš 40, o vienintelė, kuri užtikrino tokio pobūdžio amnestiją, buvo ta, kuri buvo įkurta Pietų Afrikoje. Tarptautinės teisės standartai mm, per pastarosius 25 metus iš tikrųjų labai patobulėjo. Ir man atrodo, kad dabar aišku, jog nusikaltimai prieš žmoniškumą, genocidas ir taip toliau yra draudžiami pagal tarptautinę teisę. Ir šiais, šių nusikaltimo atveju amnestija ne, negalima. Taip pat e, pati teisė yra gerokai pažengusi, tarptautinė bendruomenė labai aiškiai yra pasakiusi, kad už tokius nusikaltimus pagal tarptautinę teisę amnestijos būti negali. Taigi, jei pažvelgsite į tiesos komisijų darbą, per šį į, visas, į visų tų 40 komisijų darbą pamatysite, kad jos dirba gana veiksmingai, atlieka baudžiamosios persekiojimus, nustato nutariamuosius bei liudininkus ir mm, laikosi tokių principų, kad galima mm, pasiekti paties baudžiamojo persekiojimo žingsnio. Tačiau pasitaiko, kad būros mm, institucijos nėra uh, pakankamai stiprios, neturi pakankamai gebėjimų. Taigi tiesos komisijos ir tyrimų komisijos e, remiantis įrodymais ir teisės e, vystimusi dirba gana neblogai, vykdo baudžiamai persekiojimą ir tyrimus remdamasis Pietų Afrikos patirtimi, galiu pasakyti, kad e, kartai susidaro įspūdis, jog pereinamojo laikotarpio teisingumas yra minkštasis teisingumas, bet e, jis iš tikrųjų yra vienas pagrindinių mm, teisingumo elementų ir remdamasis savo patirtimi galiu, mm, nes dirbau ir Jugoslavijos tribunole, ir praleidau 10-15 metų dirbdamas įkuriant tarptautinį baudžiamąjį tribunolą ir kitus nacionalinius tribunolus. Taigi esu tikras, kad tiesos komisijos yra labai svarbus elementas užtikrinant atskaitomybę ir baudžiamąją atsakomybę. Keli žodžiai dėl Kolumbijos. Jau kitas kolega apie tai kalbėjo, bet aš manau, kad šis procesas yra be galo svarbus. E, tarptautinis perinimo laikotarpio teisingumo centras taip pat labai prisideda prie šio proceso. Taip pat norėčiau atsakyti į pirmininkės klausimą. Noriu pabrėžti, kad ES atlieka labai svarbų vaidmenį kaip kad ir pasakė EIVT atstovas. Mes esame surengę įvairių susitikimų dėl papildomumo klausimo ir ES taip pat atlieka papildantį vaidmenį. Europos komisija taip pat yra skyrusi finansinę paramą mūsų darbui. Taigi labai daug gerų dalykų yra daroma. Taip pat manau, kad reikėtų tam tikros politikos, kurie aiškiai pasakytų, kad politinė parama vietoje vykdomam pereinamai laikotarpio teisingumui taip pat būtų be galo naudinga. Ir taip pat svarbu tęsti vystomąją paramą. Taip pat norėčiau, kaip kad minėjo ir pirmininkė, Norėčiau priminti generalinio sekretoriaus ataskaitą dėl perinamojo laikotarpio teisingumo ir įstatymo viršienybės. Mm, tai svarbu ir mm, taikos palaikymo misijoms ir turi bendrai labai platų poveikį. Manau, kad tokia politika padės užtikrinti proceso veiksmingumą įvairiose lygmenyse ir mes esame pasiruošę jums padėti, jei to reikės. Ačiū. O dabar žodis ponui El Abdala. Ačiū, pirmininkė. Atsakydamas į abu klausimus dėl Kolumbijos ir Sanusi ir Islam Kadafi e, bylų. E, Mes remiamės papildomumo principu, taigi į Kolumbijos klausimą lengvai atsakyti negalėčiau, bet jau keletą metų prokurorai veik, dirba kartu su Kolumbijos institucijomis, siekdami pasistumėti į priekį iš ankstinio tyrimo srityje dėl to, ar TBT turi pradėti tyrimą ar ne, dėl to, kas įvyko Kolumbijoje. Uh, Ir procesas trunka taip ilgai todėl, kad TBT nori kartu su Kolumbija patikrinti, kiek, mm, kiek pasistumėta į priekį gyvendinant teisminės reformas Kolumbiją. Tačiau dar nepasiektas tas taškas, kai galima pasakyti, kad aiškiai neeinama tinkama linkme, bet taip pat negalima pasakyti ir ar uh, Kolumbija turi pakankamų gebėjimų ir noro persekioti rimčiausių nusikaltimų vykdytojus. Manome, kad besitęsiantis bendradarbiavimas su Kolumbijos institucijomis yra naudingas, kadangi jis skatina juos išmatuoti mm, tai, kaip ten laikomasi tarptautinių standartų ir tobulinti tų standartų laikymasi. Kaip minėjau, e, iš ankstinio tyrimo vertinimas dar vyksta, o Islam ir Sanusi e, remiasi tomis pačiomis taisyklėmis. Čia turime remtis papildomumo principu, ar nacionaliniai teismai gali išspręsti šią bylą ar ne. Ir pritariu tam, ką ponas Kordoni paminėjo. Būtent, kad TBT turi du, dvi nutartis dėl Sanusi ir Sefa Islam remiantis esamais elementais, tačiau abu sprendimai dabar buvo apskusti, pasižiūrėsime, kas bus nuspręsta. Tačiau TBT be abejo yra labai patenkintas dėl to, kad Libijos institucijos ir toliau bendradarbiauja su TBT. Jie ja žaidžia pagal taisyklės, teikia prašymus TBT teisėjams ir laukia jų sprendimo. Tai iš tikrųjų yra e, sveikintinas dalykas ir pažiūrėsime, ką, kas bus nuspręsta dėl to. Ačiū. Nematau daugiau norinčiųjų paklausti. Tuomet norėčiau padėkoti visiems trims pranešėjams – David Tolbert, New York'e, Klaudijo Katūni, Tripolyje ir ponai Fali Elabdala čia už jūsų analizę ir rekomendacijas ir manau, kad įvairūs kolegos, taip pat specialiai pranešėjai atsižvelgs į visas išsakytas mintis. Dar sėki dėkoju už jūsų laiką ir iki pasimatymo. Thank you. Thank you. Thank you. And I would like also to thank the technicians. It's not so easy, I understand. Dar norėčiau padėkoti technikams. Suprantu, kad netaip lengva vienu metu valdyti dvi videokonferencijas, o taip pat užtikrinti transliaciją internetu. Taigi pereiname prie kito darbo tvarkės punkto. Keitimasis nuomonėmis dėl žmogaus teisų padėties Nepale prieš lapkričio mėnesį vyksiančius rinkimus. Now, um, also Nepal will hold its constituent assembly election. Taigi Nepalė įvyks teigiamosios asamblėjos rinkimai šiuo metu lapkričio 19 dieną. Jau tikrai ilgai laukti tie antrieji steigiamosios asamblėjos rinkimai yra po 2008 metų rinkimų ir tai labai svarbus žingsnis užtikrinant įtraukiančią demokratiją, demokratiją ir tautos sutaikymą. Europos Sąjunga taip pat pasiūs rinkimų stebėjimo misiją, kuriai pirmininkaus Eva Žoly. Labai džiaugiamės, kad Eva Mes labai norėjome, kad Eva Žoly dalyvautų mūsų posėdėje, bet man atrodo, kad Eva Žoly jau yra pakeliu į Nepalą, kadangi jau rengiamasi tiems rinkimams. Kas turėtų kokių nuomonių šiuo klausimu? Žinoma, rinkimai yra vienas dalykas, ką mes stebime parlamente, bet turėtumėm nepamiršti ir žmogaus teisų situacijos, perinamo laikotarpio teisingumo, kaip kad mes tik aptarėme, ir taip pat nebaudžiamumo klausimų. Pavyzdžiui, yra šiuo metu vakumas lyderių prasme, nes nacionalinė žmogaus teisų komisijoje ir šios um, visos komisijos mandatas baigėsi rugsėjo 16 dieną ir nauji nariai nebuvo kol kas paskirti. Mm, taip pat yra tokia situacija, kad kai kurios politinės partijos ketina boikotuoti rinkimus. Taigi turime budriai stebėti situaciją, nes gali būti įvairių pažeidimų, žmogaus teisų pažeidimų galbūt visai prieš e, rinkimus, rinkimų metu ar iš karto po rinkimų. Be to rašte Eva Ižoly aptaidžiau tą situaciją, kad kai kurie politikai, kurie yra iškėlę kandidatūras rinkimuose, yra kaltinami žmogaus teisų pažeidimais. Mm, taip, tarp jų taip pat ir karo nusikaltimais. Tai iš tikrųjų labai rimtas klausimas, jie turi labai rimtai tai pažiūrėti, jeigu jie nori būti kandidatų sąrašuose. Uh, Taip pat yra rugsėjo 27 dienos sprendimas Nepalo aukščiausio teismo, kad kai kuriems politikams yra uždrausta mm, siekti kažkur tai pareigų, kandidatuoti rinkimuose, jeigu yra jie nuteisti už kriminalinius nusikaltimus, tarp jų ir moralinius nusikaltimus, tai, tačiau vis dar yra tokių kandidatų Taip pat žinome, kad kai kurie kandidatai yra įtariamieji labai garsiuose bylose ir yra taip pat ir tokių, kuriems yra policijos pradėti tyrimai, kuriems taip pat yra iškelti labai rimti kaltinimai pažeidų žmogaus teises. Toliau galvojant apie nebaudžiamumo klausimus Nepale. Uh, Iš EIVT mes turime atstovų, kaip suprantu, ponia Marija Kastijo Fernandės yra, pavyzdžiui, EIVT skyriaus atsakingo už Indiją, Nepalą ir Butaną vadovė ir jie atvykus yra į mūsų posėdį, taip pat ir, yra ir poja Mandira Šarma, yra viena iš pagrindinių žmogaus teisų aktyviščių Nepale ir Advocacy Forum steigėja Nepale. Tai yra žmogaus teisų organizacija, kuri rengia kampanijas prieš kankinimus, nesankcionuotus žudimus, priverstinius dingimus, taip pat seksualinius nusikaltimus ir nebaudžiamumą dėl šių nusikaltimų Nepale. Pone Šarma organizuoja mm, nukentėjusiųjų teisų gynimo grupės, teisininkų žmogaus teisų gynėjų grupės. Jis labai aktyviai dirba propaguojant perinamą laikotarpio teisingumo mm, priemonių gyvenimą. Taigi visų pirma, pone Šarma, prašom. Advocacy Forum Nepalo, Nepale vardu norėčiau padėkoti žmogaus teisų pakomitečiui už tai, kad surinkite šį labai svarbų renginį ir sutikite man galimybę pristatyti padėti dėl nebaudžiamumo įstatymo viršenybės Nepale. Nepalas artėja prie antrųjų rinkimų steigiamosios asamblėjos per penkerius metus ir 2008 metais buvo rinkimai, tačiau nebuvo tokių rezultatų, kokių buvo tikimasi. Mes tikimės, kad šiais metais, mm, lapkričio 19 dieną, tikrai bus parengta jau konstitucija ir, pradės, ir, ir iš tikrųjų priartėsime prie to konstitucinio mm, proceso pabaigos, to proceso, kuris prasidėjo 2006 metais e, liaudės judėjimų ir ES yra suteikusi labai daug pagalbos, už kurią mes esame labai dėkingi. 2008 metais e, e, buvo sukurta, e, išrinkta steigiamo asamblėje, tačiau po dviejų metų ji buvo paleista, nes nebuvo konstitucija vis tik tai parengta. Ir sudarė politinis vakumas. Politinės partijos negalėjo sutarti, kas turi vadovauti vyriausybei, kuri turėtų parengti šalį naujiems rinkimams. Ir Nepalo aukščiausiojo teismo vyriausias teisėjas e, laikinai vadovavo vyriausybė, tačiau kai kurios e, pakraščių politinės partijos nesutiko su tuo, pareiškusios, kad tai labai pakenks e, valdžių atskirimo principų ir įstatymo viršenybės užtikrinimui šalyje. Jos nusprendė boikotuoti rinkimus ir trikdė situaciją. Uh, ir PM atsisakė atsistatydinti iš vyriausiojo teisėjo pareigų ir dabar pagrindinės politinės partijos sutarė vis tik tai e, šaukti rinkimus, tačiau gali būti smurto proveržių. Pavyzdžiui, iki šeštadienio, kuomet aš išvykau iš šalies, buvo pranešimų apie daugiau kaip 160 smurto proveržių šalyje, e, taip pat ir mm, rinkimų kodekso pažeidimų visa, visoje šalyje. E, šiandien partijos, kurios boikotuoja rinkimus, siūlo streiką visoje šalyje e, surenkti iki pat rinkimų dienos, galbūt net ir po to. Ne, Nepalas taip pat patyrė labai rimtų žmogaus teisų pažeidimų, kurias įvydė abi konflikto pusės per tą ilgą mm, laikotarpį nuo 96 iki 2006 metų. Daugiau kaip 17 tūkstančių žuvusių yra, apie 300 mm, žmonių buvimo vieta vis dar nežinoma, tūkstančiai buvo kankinami, taip pat prievartauti lytiškai ir buvo um, nacionalinių, tarptautinių žmogaus teisų organizacijų, taip pat ir jungtinių tautų žmogaus teisų komisaro užfiksuoti tie atvejai. Ir um, Nepalo taip pat aukščiausias teismas E, stengiasi patraukti atsakomybę taip pat tuos, kurie įvykdė tokius nusikaltimus ir yra vis tik tai siekiama amnestijos net ir tiem, kurie yra įvykdę labai rimtų pažeidimų. Um, yra ir tokios praktikos, kuomet yra nepaisoma teismo sprendimų, taip pat yra pasitraukiama iš bylų ir iš tikrųjų galėčiau paminėti, pavyzdžiui, Balkrista Dungel apsaugos atvejį vien vieną iš OCPN maistų komiteto narių, kuris buvo teis, mm, aukščiausio teismo nuteistas už, už nužudimus, bet nebuvo areštuotas, paskui Agnis Apkota, toliau mm, buvo netgi į ministrus informacijos paskirtas, kuomet vis tik tai aukščiausias teismas buvo nurodęs policijai ir prokuratūrai ištirti jo įvairius, jo dalyvavimą grobimo, kankinimo ir nužudimo atvejuose. Toliau e, Kubersing Rana e, paskirtas policijos vadovų, nežiūrėtės aukščiausiojo teismo e, orderio ištirti ir persekioti jo veiksmus dėl neteisėto arešto, dinkimo, netgi penkių jaunuolių nužudimo atveju. Taigi tai iš tikrųjų didžiulis yra nebaudžiamumo kontekstas, ta visa smurto kultūra visuomenėje atvyro ir Ir yra daug kankinimo e, sulaikymo metu pavyzdžių. E, ir mm, komiteto, komitetas prieš kankinimus neseniai yra pripažinęs, kad yra didžiul, daug labai kankinimo atveju Nepale ir spalio mėnesį praeitais metais patvirtino tai, kad tai iš tikrųjų sistemingai vykdoma. Ir iš tikrųjų netgi po E, CEPA nieko nepasikeitė. Septyneri metai jau yra, kai e, vykdomas visapusiškas taikos sutarimas, buvo žadama sukurti tai, tai tiesos ir sutaikymo komisiją, tačiau niekas nepadaryta iš tikrųjų ir nebaudžiamumas išlieka pagrindiniu pavojumi demokratijai vis, vis, šalyje. Todėl mes raginame visas politinės partijas susilaikyti nuo tokių kandidatūrų skirimo, kurios, kurie yra įtariami rimtais nusikaltimais. Vis tik yra priimtas toks įstatymas, kad negalima uždrausti dalyvauti rinkimuose netgi tiems, kurie yra įtariami labai rimtais žmogaus teisų pažeidimais ir štai tokie kaip Agnis Apkoka. Sapkota yra kandidatai rinkimuose. Be to yra pasinaudota HRC kaip pretekstu uh, neiš, nepratesti uh, HCHR dalyvavimo Nepale tač, ir, ir nežiūrint visų žmogaus teisių pažeidimų, visą tą po 2006 metų demokratijos atkūrimo žmogaus teisų erdvė plėtėsi, tačiau dabar jį vėl traukėsi ir mes tikrai galime pasmerkti tokius dalykus kaip pagrindinių žmogaus teisų gynėjų reputacijos juodinimas ir netgi išpoliai prieš juos asmeniškai. Iš tikrųjų reikalingas atviras dialogas su Nepalo valdžia dėl statymo viršenybės ir nebaudžiamumo. Reikia stebės nebaudžiamumo klausimus, kad būtų galima užtikrinti demokratiją, taiką ir klėstėjimą Nepale. Labai svarbu yra galvoti apie prasmingą susitaikymą ir taiką visuomenė. Tai yra, tai, kas svarbiausia būtų, tai ir nukentėjusių teisė į teisybę, teisingumą, reparacijas, garantijas, kad nebus kartuojami tie nusikaltimai. Ir ES yra čia yra pats svarbiausias partneris, ypač paremiant rinkimus. Ir mes norėtumėm patiekoti visiems tiems, kurie dalyvauja tame. Ačiū. Ačiū už taip, kad e, priminėte mums apie e, siaubingus žmogaus teisų pažeidinėjimus Nepale. Šis klausimas netaip dažnai patenka į mūsų darbo tvarkę. Jūs sakėte, kad nuolatos uh, E, naudojami kankinimai. Aš tikiuosi, kad tai atsispindės e, rengiant ataskaitą apie kankinimus mūsų pakomitete. Norėčiau pasveikinti čia Jean Lambert, parlamento delegacijos su Pietričio Azija vadove, kuri yra puikiai susipažinusi su padėtimi Nepale. O dabar žodis poniai Fernandės. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti ir už tai, kad įtraukite Nepalo klausimą iš šio pakomitečio darbo atvarkę. Kaip Mandė Šarma minėjo, e, Nepale yra pažinimo žmogaus teisės, fiksuojame e, įvairių rūšių diskriminaciją, tai tampa įprastų dalykų Nepale. Nepamirškime to, kad Nepalas pergyvena labai trapius persitvarkymo procesus. Kaip sakiau, šalyje nėra tikros vyriausybės, konstitucija yra silpna, ekonomikos augimas vyksta lietai. Todėl mums e, ypač svarbus momentas yra rinkimai, nes rinkimai užtikrintų didesnį politinį stabilumą, tai yra pamatinis dalykas, jeigu norime užtikrinti žmogaus teisų pažangą. Taip pat reikia užbaigti rengiamą konstitucijos projektą bei sustiprinti valstybės valdymo institucijas. Taip pat užtikrinti, kad sutvirtėtų e, nacionalinis žmogaus teisų komisija. Rinkimai vyks. Esant tokiai politiniai situacijai. Taip pat atsižvelgiant į tai, kad pilietinė visuomenė e, šalyje stiprėja, kaip ponė Mandira minėjo. padėti šalyje susilaukia tarptautinės bendruomenės dėmesio ir, ir bandoma kažkaip ją gerinti. Taigi tai labai svarbus dalykai. Kaip jau sakiau, įstatymo viršenybė užtikrinama labai menkai, e, pažangos čia nedaug ir e, šalyje vyrauja nebaudžiamumo aplinka nenagrinėjami, netiriami žmogaus teisų pažeidimai ir nusikaltimai. E, įvykdyti prieš karą ir per jį taip pat kai, kurie, kai kurios paskaltos amnestijos kelia rimtų mums didelį susirūpinimą ir tai esame nekartai minėję vyriausybės atstovams susitikimuose su jais. Tačiau, kaip jau sakiau, vyriausybė, da, ten esanti vyriausybė tik rūpinasi esminiais dalykais ir jos svarbiausia užduotis yra užtikrinti rinkimus. Surenkti juos rinkimai būtini, kad atsirastų stabili vyriausybė, kuri tinkamai dirbtų ir galėtų priimti sprendimus bei jau, užtikrinti, kad politiniai procesai judėtų priekin. Kaip jau minėta, diskriminacija plačiai paplitusi vaikų darbas yra paplitęs reiškinys, dalitai susiduria su diskriminacija. Žmogaus teisų komisija nefunkcionuoja, nes nėra paskirtas įgaliotinis žmogaus teisų klausimais. Bet mes esame nekartą minėję susitikimuose su valdžia, kad jie privalo uh, E, užtikrinti žmogaus teisų situacijos stebėseną. Reikia organizacijos, kuri tuo užsimtų. Ir dabar jie turi tos užduoties imtis. Vyriausybė mums pažadėjo, kad e, jie tų klausimų imsis. Skirs jiems didelį dėmesį. Pone e, Pone Šarma minėjo e, tuos dalykus ir noriu pasakyti, kad praėjusį trečiadienį buvo atimta teisė dalyvauti dviems vaistų kandidatams dėl to, kad jie įtariami e, nusikalstama veikla. Mano kolegos daugiau apie tai papasakos. Taip pat domimės, stebim, domimės pagrindinių teisių padėtimi Nepalo piliečių šiuo laikotarpiu. Taigi mums dėl to ypač aktualu dirbti su žmogaus teisų komisija. Mes užsimame žmogaus teisų padėties stebėsiną, nežiūrint netgi tai, kad nėra veikiančios, tinkamai veikiančios vyriausybės šalyje. Buvo minėtos politinės partijos, taip pat tai, kad būtina sukurti perinamojo laiko tarp teisingumą, užtikrinti perinamojo laiko tarp teisingumą, kad apie tai plačiau kalbėjote, reikia dėkti tarptautinius standartus ir kalbėti apie nebaudžiamumą. Mes bandome akcentuoti pačius e, E, skandalingiausius atvejus. Taip pat susitinkame su žmogaus teisų gynėjais, su pilietinės visuomenės atstovais, bandydami užtikrinti jiems platesnę erdvę veiklai. Kaip žinote, pagal Europos žmogaus teisų demokratijos priemonę, galima e, e, teikti paramą pilietiniai visuomeniai, spręsti žmogus teisų pažeidimų klausimus, taip pat kontrabandos e, žmonėmis klausimus. Visus šiuos klausimus pagal šią priemonę ir bandome spręsti Nepale. Bet jei norime konkrečios pažangos, reikia rinkimų. Mums labai tai labai svarbu, todėl nusintėme e, raštą tą temą. Rinkimai e, vyks lapkričio 19-ąją savaitės pabaigoje. Ten šalyje dirba mūsų ilgalaikį, ilgą laiką dirbantis ekspertai Salvijo. Už dviejų dienų vyks į Nepalą ir dalyvaus e, rinkimuose ir e, galės sutikti daugiau informacijos. Ačiū. Noriu pakalbėti apie tą rinkimų stebėjimo misiją, kurią pristatė Marija. Misija pradėjo darbą spolio, e, spalio pradžioje, joje yra aštuoni ekspertai, dirbantis Katmandų. Ten nuvyko 17 grupių e, ir dauguma jų yra ilgalaikiai stebėtojai, o keletas, 40 yra trumpalaikių e, rinkimų stebėtojų grupė ir jie dirbs trumpiau. Europos parlamento nariai, kaip įprasta, taip pat nuvyks į Katmandų už poros dienų ir prisijungs prie rinkimų stebėjimo misijos. Jie susitiks su kolegomis iš valstybių narių ambasadų ir iš viso bus daugiau nei šimtas stebėtojų šalyje, kurie dirbs rinkimų metu. Turime tik preliminarios informacijos iš ten dirbančios misijos jos nenoriu komentuoti, mums reikia palaukti rinkimų ir tik tada padaryti preliminarų pareiškimą, parengti ataskaitą apie rinkimų stebėjimą, bet šiandien svarbu pabrėžti štai ką. Ši rinkimų stebėjimo misija nėra žmogaus teisų padėties stebėjimo misija, nes jai tokie įgaliojimai ir nesutikti, neturi tokių gebėjimų. Bet tuo pačiu metu tų ekspertų teikiami vertinimai, proceso vertinimai yra uh, susijęs su nacionaliniais įstatymais, tarptautinėmis konvencijomis, kurias yra pasirašęs Nepalas. Tai žmogaus teisų taip pat deklaracija, žmogaus teisės yra daugelį tų konvencijų. Ir kalbėdamas apie tai norėčiau paminėti kai kurios aspektus, pavyzdžiui, smurtas E, kaip jis neleidžia žmonėms dalyvauti rinkimuose, taip pat saugumo pajėgos, kurių šį kartą šalyje dislokuota labai daug, taip pat partijos boikotuojančios procesą jos. Turi teisę tai daryti, bet žinoma, jos neturėtų e, sukelti kliūčių kitiems dalyvauti rinkimuose, atiduoti savo balsą rinkimų stebėtojai e, teiks pranešimus apie rinkimų vyksmą, visos partijos turės savo stebėtojus. Kitas svarbus aspektas yra registravimas. Rinkėjų registravimas. Reikia užtikrinti, kad visi turėtų galimybę dalyvauti ir balsuoti, ypač uh, E, akcentuojant mažumas, moterų dalyvavimas yra taip pat vienas svarbiausių dalykų rinkimų stebėjimo metu bus akcentuojama, tai taip pat žmonės su negale. Nepalas yra ratifikavęs konvenciją dėl žmonių su negale, dėl galimybės žmonėms su negale dalyvauti rinkimuose ir taip pat stebėsime, ar ta galimybė bus suteikta rinkimų metu panašių misijų tikslas ir užduotis galutinėje ataskaitoje šaliai pateikti rekomendacijų dėl busimų rinkimų ateityje. Ir kartais tos rekomendacijos apima tuos elementus, kuriuos aš ką tik tai uh, pakomentavau. Taigi reikia palaikyti dar kelias savaitės ar, ar mėnesį, kol pasirodys galutinė ataskaita, ji bus viešai paskelbta rinkimų stebėjimo misijos svetainėje. Ačiū Jums abiems už pranešimus, o dabar klausiu, ar kas nors norėtų pasisakyti. Jean Lambert. Yes, thank you. I just... Ačiū, norėčiau tarti keli žodžius, kadangi uh, Delegacija lankėsi Katmandų prieš savaitę, pusantros dienos ten praleido. Susitikome su rinkimų dalyviais, rinkimų komisija, susirinkimų komisija, pilietinės visuomenės atstovais, nevyriausybinėmis organizacijomis ketinama renkti ir piliečių pilietinės visuomenės rinkimų stebėjimo iniciatyvą Nepale. Ir nors politinėme ligmenyje įsišaknyjusi sklerozė galbūt e, tarp paprastų piliečių iš tikrųjų vyksta gana aktyvi veikla. Kai dėl pačių rinkimų, tie, kas priskiria save trečiosioms partijoms atstovauja patys save. Ir tai yra daug didesnė pažanga negu kad daugelį valstybių narių mūsų, išskyrus Vokietiją, aišku. Kyla tam tikrų problemų. Pavyzdžiui, dėl moterų dalyvavimo rinkimuose su, kalbėjome su kai kuriomis politinėmis partijomis anksčiau ir jums atrodo, kad yra keista, jog e, moteris negali dalyvauti rinkimuose vienmandatėse apygardose. Kai kurios partijos e, minėjo, kad norėtų platesnio dalyvavimo iš dalitų ir kitų diskriminuojamų grupių Ir dabar rengiami kaip tik teisės aktai dėl kovos su diskriminacija. Tačiau taip pat tiesa tai, kad institucijos yra be galo silpnos. Aukščiausias teismas yra vienintelė vieta, kaip mums pasirodė, kur piliečiai gali kreiptis tikėdamiesi veiksmų O veiksmingos žmogaus teisų institucijos, kaip žinote, yra be galo svarbus elementas. Patys rinkimai, aišku, yra labai svarbus, kaip ir buvo sakyta. vengimas ir dėlsimas e, apsispręsti dėl konstitucijos kelia daug problemų partijų lyderiai, didžiųjų partijų lyderiai uh, laikosi bendrų susitarimų ir tokiu būdu demokratinė erdvė žmonėms mažėja, nes visa valdžia susitelkia partijų lyderių rankose. Taigi rinkimų metu tikimės, kad ta demokratinė erdvė prasiplės, nes žmonės bus išrinkti į konstitucinę asamblėją. Ir man atrodo, to nereikėtų nuvertinti. Nes anksčiau tik prezidentas ir aukščiausias teismas turėjo galę. Man įdomu, ką pasakys mūsų svečiai dėl galimų smurtinių konfliktų tarp dviejų maoistų atšakų pačių, o taip pat ir dėl kitų partijų, dėl konfliktų tarp kitų partijų. Nes atrodo, kad dabar vyksta labai daug e, kovo, labai didelė kova dėl galios. Atrodo, kad 33 partijos dalyvauja boikote, viena iš jų yra labai svarbi, kitos e, nors dalyvauja boikote, bet jų nariai vis dar yra rinkimų kandidatai. Tai nesuprantama, kaip jos gali boikotuoti rinkimus. Iš tikrųjų yra rimtų problemų, rimtų dalykų dėl, nerima keliančių dalykų dėl pačios rinkimų dienos, dėl kandidatų, grasinimų kandidatams, apie tai jau girdėjome. Taip pat e, vietos lygmenyje gali pasireikšti grasinimai, kurių paskui bus neįmanoma įrodyti. Nes e, jūsų pažįstami ties, kurie žinote, kad yra galingi ir gali daug ką padaryti, tiesiog bus ten prie e, balsavimo vietos ir tokiu būdu tiesiog savo buvimu jūs gali gazdinti. Tačiau tikimės, kad viskas pavyks ir rinkimai vyks, nes mes patys matėme e, aktyvų parengiamai darbą. Džiaugiamės, kad pagaliau vyksta šiokie tokie bent jau rinkimai. Ir Taip pat manau, kad gali kilti problemų dėl dalyvavimo juose. Ačiū už, jums, už jūsų informaciją. Turiu du klausimus. Suprantu, kokie svarbus šie rinkimai šalies valdymų, valdymo prasme. Norėčiau paklausyti dėl nacionalinės žmogaus teisų komisijos. po rinkimų bus skiriami komisarai, ar ketinate palaikyti šios komisijos darbą ir kokią formą? Kitas klausimas. Minėjote, kad dėl tam tikrų kandidatų įtariamų nusikaltimais, žmogaus teisų pažeidimais vyriausybė yra padariusi pareiškimus. Norėčiau jūsų paklausti ir tikiuosi, kad teisingai supratau, ar ES delegacija yra padariusi viešą pareiškimą, kad tie, kas yra kaltinami rimtai žmogaus teisų pažeidimais, negali dalyvauti rinkimuose. Thank you, Madam Chairwoman. Ačiū. Dėl žmogaus teisų komisijos Taip, tikimės, kad, bus renk... kad komisaras bus išrinktas, kai su... bus suformuota vyriausybė. Taigi tikimės ir tai to tikimės ir raginome tai padaryti ir toliau e, e, mes teiksime paramą taikos procesui Nepale ir tai bus atsižvelgta į kitame programavimo etape. Mes dabar teikiame pagalbą jiems, kuriant pajėgumus, stiprinant gebėjimus, kad ši nacionalinė žmogaus teisų komisija iš tikrųjų būtų veiksminga institucija. Instituciją reikia kurti ne tik finan, ją finansuojant, bet taip pat ir įtraukiant pilietinę visuomenę ir kitas susijusias institucijas. Viešo pareiškimo, kaip jūs minėjote, padaryta nebuvo, tačiau mes e, kalbėdami su visomis politinėmis partijomis, vyriausybės institucijomis ir kitomis institucijomis, kaip rinkimų komisija, pavyzdžiui, tai nuolat pabrėžiame. Taigi, mes palaikome artimus ryšius su ES misija Nepale ir kitais politiniais veikėjais Nepale. Mes nuolat e, raginame ir stengiamės užtikrinti, kad įvyktų tikri rinkimai ir nuolat siunčiame žin, šią žinę visais lygmenimis. Nepalo vadovas, man susidarė įspūdis, e, kreipia dėmesį į ES raginimus. Pone Lambert ten dažnai lankosi ir galėtų tai patvirtinti. Mes vaidiname svarbų vaidmenį, politinį vaidmenį dabartinėje situacijoje ir nuolat e, siunčiame atitinkamą žinę. Tačiau atskiro pareiškimo nesame padarę. Thank you. And then there were some question to you. Ačiū, buvo klausimų jums, bet jūs galite sureaguoti ir į tai tiesiog, kas buvo pasakyta. Prašom. Well, I think the, uh, one of the things... Manau, kad mm, vienas iš svarbių dalykų, kad mes irgi sveikiname mm, tą komisiją, iš tikrųjų, ne, ir tie, kas yra, pažiūrėjau, nuteisti e, dėl nužudimų ir panašiai, tai tikrai negali būti kandidatai. Ir įtarimai, pavyzdžiui, jeigu yra rimti, tai labai retai iš tikrųjų būna nuteisiami atitinkami asmenys, labai mažai yra bylų. Ir, Yra vienas atvejis, pavyzdžiui, kur vienas asmuo yra nuteistas už jo dalyvavimą rimtose nusikaltimuose, o kitais atvejais nėra tų bylų net teismo procesų nėra, tai labai sunku yra e, užtikrinti, kad tie asmenys nedalyvautų rinkimuose, nes nėra, nėra kaltinimų, nėra tyrimų, nėra teismo proceso. Tai siekiame to, kad tas nebaudžiamumas būtų panaikintas ir visi tie, kas yra įtariami nusikaltimais, kad būtų tikrai um, tyrimai mm, ir kad jungtinių tautų žmogaus teisių komisaro tarnyba, ką apie ką yra atkreipusi dėmesį, kad tikrai tai būtų padaryta, nes dėl to, aišku, bus klausimas, ar, ar tie įvyksantis rinkimai bus teisyti ar ne. Dabar dėl nacionalinių žmogaus teisių institucijų mes irgi nerimaujame, ar tikrai ta komisija bus nepriklausoma. Uh, Mes jau dabar skelbėme tą pavojų ir galvojame, kad iš karto, kai tik tai įvyks rinkimai ir bus nauja valdžia, tai tikrai turi būti sudaryta ta komisija, kad e, ir, ir, ir, ir tikrai nariai turi būti paskirti tą komisiją ne pagal jų lojalumą partijoms, o pagal tai, kiek jie realiai dalyvauja žmogaus, dalyv, yra dalyvavę žmogaus teisų gynimo veikloje. Yra buvę praeitie tokių atvejų, kuomet nariai į tą komisiją buvo paskirti dėl jų priklausomybės viena ar kitai politiniai partijai, dėl to, kad partija palaikė vieną ar kitą kandidatą būtent dėl to. Taigi nebuvo tada ta komisija nepriklausoma ar buvo silpna. Tai kiek mes galėtumėm, kad ir kiek mes be padėtumėm jiems stiprinti gebėjimus, kol nebus užtikrintas tas nepriklausomumas, tai tikrai nieko nebus. Dabar dėl um, e, rinkimų. Uh, kodekso pažeidimų ir smurto mm, per rinkimus yra visokių dalykų. Yra ir smurto tarp partijų, ir partijų viduje, tos partijos, kur ginčia rinkimus, pavyzdžiui, tais atvejais yra taip pat ir tų, kur. kur mm, užrybio partijų, pa, pa, iš jų pusės irgi išpolio, išpolių yra, toliau yra tokių atvejų, kurie vadinami išpoliais prieš neidentifikuotas grupės, kur nėra išsiaiškinta, kas stovi už to smurto išpolio. Pavyzdžiui, tai mes įtarėme, kad tokių incidentų, tokių smurto atvejų tyrimas ir tokių smurto vykdytojų patraukimas atsakomybėn yra labai svarbus, norint užtikrinti, kad e, rinkimai nepale būtų teisingi ir sąžiningi. Again. Ačiū dar kartą. Dabar mes visi labai lauksime šių rinkimų, lakčio 19 dieną. Mm, galbūt kitą kartą, kai mes vėl posėdžiausime, tai yra lapkričio 27 dieną, jau galėsime įvertinti, kaip įvyko tie rinkimai. Ir dėl kitų rekomendacijų, mm, ką jūs mums mm, pateikėte, tai mes, pasi... mes pamastysime, pažiūrėsime, ką mes galėtumėm padaryti dėl tokių rekomendacijų. Ačiū. Okay, now we come to our next agenda item. Ir kitas darbo atverkės punktas. Tai yra mm, nuom, pakeitimai nuomonės projektui dėl pasiūlymo dėl direkt, Europos parlamento ir tarybos direktyvos, pakeičiančios tarybos direktyvą dėl tam tikrų didelių bendrovių ir grupių nefinansinės ir įvairovės informacijos atskleidimo. Svarstysime pakeitimus. Tai jau antras kartas, kai svarstome uh, šį nuomonės projektą mūsų komitete. Jau girdėjome pono Berman pirminį pristatymą. Spalio 26 dieną turėjome 34 pakeitimus ir spalio 4 diena buvo terminas pateikti pakeitimus. čia buvo kalbama ir apie mm, tiekimo grandinės traukimą, apie e, informacijos tipus, kuriuos reikia atskleisti, taip pat nefinansinės informacijos mm, atskleidimas, kokie turi būti. E, po to įvyko e, įvyks, da, yra numatytas šešėlinių pranešėjų sutikimas e, trečiadienį ir e, lapkričio 20 dieną Strasbūrė, paskui paskui bus 26 lakrčio AFED balsavimas ir mūsų pakomitetėje bus balsuojama gruodžio 17 dieną. Turiu atsiprašyti dėl to, kad ponas Gžip iš Lenkijos, kuris yra vienas iš šešėlinių pranešėjų, negalėjo dalyvauti šiandien posėdėje, kadangi tai yra jų nepriklausomybės diena. Ačiū pirmininkė. Mm, aš priimu pono Gžybo atsiprašymą. Ir tikrai nieko tokio, kad jo nėra, nes man atrodo, kad e, pasiektas platus susitarimas dėl to, kad nefinansiniai e, pareiškimai, kuriuos privalo teikti didžios, didelės finansų grupės, yra būtini jei ES toliau sieks humanizuoti globalizaciją ir užtikrinti e, aplinkosaugą, tvarų šaltinių naudojimą ir bendrai pagarbą žmonėms, nes tas procesas suteikia pasaulio žmonėms E, gavus šią informaciją imtis veiksmų, daryti spaudimą darbdaviams, vyriausybėms, įmonėms, kad šie siektų užtikrinti geresnę žmogaus teisų, socialinių teisų padėti ir, ir geresnę aplinkosaugą. Todėl man tai atrodo geras teisės aktas, nes būtent taip įsivaizduoju ES vaidmenį. Bent jau manau, kad tokį vaidmenį ji turėtų vaidinti. Kaip jau sakiau, yra platus sutarimas šio klausimu, o iš pakeitimų matote, kad bendrai yra palaikymas minčiai, kad nefinansinės informacijos atskleidimas turėtų apimti visą tiekimo grandinę, o ne tik paskutinę įmonę gaunančią gaminius. Matome, kad yra platus sutarimas dėl to, kad ES, turėtų būti taikomos EBPO gairės valstybės narės privalo užprižiūrėti teisės aktų įgyvendinimą ir užtikrinti, kad darbdaviai įmonės įgyvendintų šią direktyvą ir laikytųsi juos nuostatų. Mes taip pat sutarėme dėl štai ko. Skirtingai nei komisija siūlo, ta direktyva turėtų skirta ne tik didžiosioms įmonėms, kuriuose dirba daugiau nei 500 darbuotojų, Ji turėtų būti skirta visoms e, įprastinėms įmonėms nuo 250 e, darbuotojų, 20, e, 20 milijonų eurų balanso lape bei 30 milijonų, 30 milijonų eurų metinės apyvartos įmonės. Mano kolega pristatys kitus pakeitimus. yra pateikti geri siūlymai patobulinti šį tekstą. E, pona Salafranka ir ponė Munys, e, abu ispanai, siūlo įtraukti prievolę e, įmonėms atskleisti, kaip jos elgesi su žmonėmis, su darbuotojais su negale. Tai ypač aktualu E, besivystančių šalių piliečiams. Manau, kad mums reikia pakalbėti, surenkti diskusiją dėl, e, pono, dėl kolegos BISEP siūlymo e, parengti gairias, kurių pagrindų būtų galima įvertinti, kaip ši direktyva įgyvendinama ir taip pat parengti normas ir ko, kurios atskleistų, ko mes tikimės iš šios informacijos teikimo. Reikia kreiptis į komisiją ir paklausti, ar, ar komisija mano, galėtų tokias gairias parengti, ar, ar, ar jį galbūt mano, kad galėtų imtis šio, tokios užduoties. Man atrodo, kad dar vienos agentūros uh, valdybos kūrimas, atsiradimas reikštų naujų darbo vietų atsiradimą, o komisija to sauliais negali, bet aš norėčiau išgirsti atsakymą. Kolega, kuri, kuris, kurio pakeitimą ką tik pristačiau, siūlo e, tą direktyvą po trijų metų peržiūrėti ir įtraukti griežtesnius reikalavimus ir e, aktualią aplinkosauginę informaciją. Aš sveikinu šį siūlymą ir siūlau jį palaikyti. E, taip pat noriu pranešti, kad lapšio 20-ąją Strasbūre 16 e, val. vyks šešėlinių pranešėjų susitikimas ir aš nuoširdžiai kviečiu jūs jame dalyvauti. Pirminkė, ačiū, kas norėtų žodžio. Ponas Bisep. Ačiū, ponė pirmininkė, meli kolegos. Aš E, pateikiau daugiau nei dešimtį pakeitimų ir norėčiau kai ką pakomentuoti. Visų pirma, dėl e, taikymo, dėkios taikymo aprepties. Manau, kad kalbant apie įmonės dydį, tai turime atsižvelgti į būtinybę atskleisti nefinansinę informaciją metinėje e, įmonės ataskaitoje, tai yra būtina ir Tai būtina dėl to, kad e, yra daugybė įmonių, kurių veiklą mums būtina kontroliuoti dėl minimalių e, sąlygų ir dėl ataskaitų teikimo. Manau, kad įmonių veiklą reikėtų įvertinti kiek įmanoma visapusiškiau, atsižvelgti į visus e, galimus rizikos veiksnius taip pat įvertinti tos įmonės veiklą žmogaus teisų kontekste, e, poveikio naudos visuomenį kontekste, aplinkosaugos požiūrių, įvertinti finans, nefinansinius aspektus ir taip pat įvertinti konkrečią įmonės vykdomą veiklą. Kalbant apie įmonių e, įmonėms tenkančių prievalių užtikrinimo gerinimo. Valstybės narės turėtų būti atsakingos ir stebėti, kad e, direktyvos nuostatos būtų veiksmingai gyvendinamos. Valstybės narės privalo stebėti ir užtikrinti, kad teisminės ir administracinės procedūrų e, e, pasitelktos užtiekiant užtikrinti, kad, įmon, kad įmonė įgyventintų visas savo pareigas. Dėl e, tų minėtų pagrindinių gairių, manau, kad kom, komisija turėtų pateikti papi, papildomą siūlymą dėl e, žmogaus teisų e, srities nuostatų e, už įgyvendinimo. Ir, kaip kolega ką tik sakė, manau, kad e, komisija turėtų įsteigti mm, gairių struktūrą darbo grupę, kuri turėtų vertinti ta, to, tos direktyvos ir stebėti tos direktyvos įgyvendinimą. Toliau kalbant apie įmonių atskleidžiamą nefinansinę informaciją, e, ši informacija turėtų būti viešai prieinama ir e, reikėtų taip pat pasitelkti jungtinių tautų e, nuostatas gailėšio klausimų bei ypač akcentuojant aplinkosaugą, tvarų išteklių naudojimą, taip pat kiek įmonė prisėda prie šiltame efektą sukeliančių dujų didinimo, kiekio didinimo. Ir apie tai kalbama mano patiktose pakeitimuose. Thank you, Mr. Bishop. And... Ačiū, ponė Bizet. Dabar uh, ponas Nikola Berniai iš rinkos generalinio direktorato Jean-Philippe Rabin. E, taip pat pasisakys. Kas norėtų pasisakyti pirmą? Ačiū, pirmininkė. Ponas Bernier atsiprašo, jis negalėjo atvykti. Aš esu Jean-Philippe Rabin iš e, apskaitos skyriaus, iš vidaus rinkos direktorato. Norėčiau padėkoti dar kartą komis, e, komitetui, žmogaus teisų komitetui už e, tą dėmesį, kurį skiria mūsų direktyvai. Ir e, norėčiau atsakyti į klausimą, kurį pateikė ponas Sebman dėl galimybės e, sukurti komitetą kuris e, būtų atsakingas už e, nefinansinės informacinės atskleidimo normas. Jei gerai supratau tai, ką minėjo manas pranešėjas ir ką jis siūlo, tai yra nuomonė dėl tarptautinių ar nacionalinių normų, kuriomis reikėtų remtis ir komitetas, kokias normas pats komitetas turėtų parengti, dėl kurios būtų skirtos įmonėms ir kurių reikėtų laikytis. Šiame kontekste komisija aišku, gali dirbti remdamasi deleguotaisiais aktais Ir taip pat mes esame susipažinę su kitais ir kitų komitetų pasiūlymais šiuo klausimu. Žinoma, komisija gali pasitelkti ekspertų grupių ir komitetų įnašų teisėkros proceso metu. Aš e, turiu kelis pastebėjimus dėl tam tikrų pakeitimų. Dėl trečiojo pakeitimo pastebėjau, kad jūs norėtumėte e, atsisakyti išlygos filialams. Nes jeigu jiems būtų taikoma išlyga, jie neatskleistų e, savo informacijos, kuri galbūt aktualiai yra grupės visos lygmenių. Komisija nenorėtų atsisakyti šios išlygos. Žinome, kad kad e, informacija apie šis, šios filialus yra konsoliduotoje ataskaitoje, bet kuriuo atveju pateikiama. Taigi, manau, kad galiausiai reikėtų patikslinti šį dalyką. Kai dėl didelių įmonių apibrėžties. yra patvirtinta nauja apskaitos direktyva, kuri buvo patvirtinta praėjusio birželio 29 dieną ir, ir to, kuri pakeičia paskutinę apskaitos, ankstesnę pas, apskaitos direktyvę. Naujoji direktyva remiasi pagrindiniais ankstesnės direktyvos punktais, bet e, ši direktyva yra 2013-24. 34. Ji atitinka tai, ką mes teikiame savo pasiūlyme 40 ir 20 milijonų. O kai dėl vykdymo mechanizmo, įgyvendinimo mechanizmo, Reikia paklausti vertėjų, sako kitas e, kalbėtojas. Taigi, sakykime, kad yra mm, atskaitomybės terminas, apibrėžimas ir yra numatyti įvairūs saugikliai, apsaugos mechanizmai. Pirmasis yra susijęs su įmonių valdymu, kaip jos yra organizuojamos, yra administracinis komitetas, yra priežiūros komitetas ir taip toliau. Ir taip pat e, tų komitetų pakomitečiai. Taip pat yra minimi ir auditoriai, kurie tikrina finansinę informaciją Paskui yra ir akcininkai, kurie turi patvirtinti šią informaciją. Ir taip pat yra numatyta teisminė ir baudžiamoji procedūra, kurią gali pradėti valstybės narės. Sakyčiau, kad įmonių sąskaitų atskai, apskaitos lygmenyje nėra nacionalinių agentūrų, konkrečiai, kurios konkrečiai būtų skirtos tam, kad tikrintų šią informaciją. Ačiū pirmininkiai, ačiū už tai, kad domitės šiuo klausimu. Ir taip pat, aišku, mes įdėmiai perskaitysime pranešėjo išvadas. Ačiū, ponas Pirman dabar. Yra tokių tikrai čia lingvistinių problemų, aš taip suprantu, tai visiškai išsiblaškiau, ieškojau enforcement vertimo, tai yra vykdymo užtikrinimas, įstatymo vykdymas, tai ne visiškai tas pats ar ne, ne, ne visiškai tinka. Be kitų dalykų, paliekant tą klausimą kalbinį tokį e, nuošaliai. Kalbant apie kitus dalykus, e, mane labiau domina vis tik tai. Tai yra, reikia ar nereikia palikti tą pakeitimą, e, kuris tas trečias pakeitimas, kuris išbrauktų tą dalį dėl filialų. Ir, na, Aš suprantu jūsų paaiškinimus, bet vis tik tai dar reikia pamastyti. Man tais klausimais galbūt aš ir, ir atim, atsimsiu tą tekstą. Žavas pritarė, kad gal iš tikrųjų viskas yra akivaizdu, lik ir aišku, tai tik noriu pridurti, kad pirmai pamiršau pasakyti, kažkur tai mūsų pakeitimuose yra pavartota žodis severe, tai yra rimta, labai rimta rizika mm, kurią gal būtų galima aptarti, gal būtų galima e, tą žodį išmesti, nes labai rimta rizika, tai kas tai yra, kas yra labai rimta ar nelabai rimta ta rizika, man atrodo, gal to m, mm, tokio būdvardžio ir nereikia apibūdinančio tą riziką, paskui gali kilti didelių klausimų. Ta rizika čia didelė, nedidelė, kas, gal, gal reikėtų tiesiog atsisakyti to žodžio, paskui, nereikia, paskui išvengtume problemų. Tai dėkoju Jums dabar, o paskui mes kitą savaitę pakalbėsime dar plačiau dėl tų pakeitimų. Man atrodo, kad problemų didesnių nekils. Ačiū, ponai Bermanui. Kitas darbo atverkės klausimas yra pirmasis svarstymas svarstymas um, mūsų pranešimo projekto dėl kankinimų išnaikinimo pranešė susirgo, taigi turime atidėti šį klausimą. Dar vieną turiu klausimą dėl kitų klausimų punkto, tai paprašysiu jūsų patarimų, rekomendacijų. Tai yra dėl uh, pono Aleksandro Pavlovo, kuris yra Ispanijoje ir paprašė mm, prieglopšio. Jis buvo Kazahstano tardymo mm, pareigūnas ir aš jau parašiau raštą prieš kurį laiką prašydama, kad jis nebūtų išsiųstas į Kazakstaną. Dabar Ispanijos aukščiausiasis teismas vis tik tai nusprendė jį išduoti atgal tai valstybei, nežiūrint to, kad tikrai yra įrodymų, kad yra labai rimtas pavojus, jog jis bus kankinamas. galutinis sprendimas dėl pono Pavlovo išdavimo jo šaliai dabar bu, turės būti priimtas Ispanijos ministro taryboje ir ponas Brokas, Afeto pirmininkas, taip pat m, mm, paremtų mano kitą raštą, kurį norėčiau parengti ir nusiųsti Ispanijos valdžiai, reikalaudama, kad tikrai negražintų šio asmens Kazakstanui. Yra ir daugiau asmenų iš Kazakstano, kurie yra panašioje situacijoje, tačiau šis atvejs yra pats skubiausias. Tai jeigu jūs prit pritartumėt, aš paruošiu tokį laišką. Matau jūsų e, pritariamus galvos linkčiojimas, tai jeigu niekas daugiau nenori kažko pridurti, tai gal tada ir parašyte laišką. Mes galėtumėm prisijungti prie tokios iniciatyvos. Ačiū Jums ir tuo mes galime pabaigti mūsų posėdį šiek tiek anksčiau šiandien.